Bien, <clears throat> chers collègues, bonjour, bienvenue. Mėly kolegos, laba diena. Jei niekas neturi jokių pastabų dėl šiandienos darbo tvarkės, kur yra gana išsami ir įtempta ir kurie atspindžiai pastarųjų mėnesių, pastarųjų kelių, pastarųjų kelių savaičių, pastarųjų dienų aktualijas, tai pagal ją ir dirbsime. E, noriu padėkoti E, keturių šalių ambasadoriams iš politikos saugumo komiteto už tai, kad mm, atvyko į susitikimą. Italijos ambasadorius atsiprašė, kad, nes dėl lygos negalėjo atvykti, bet čia turime Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos ir, ir Prancūzijos ambasadorius. Kalbėsime apie Veimaro trikampį. Kaip žinote, ta iniciatyva gyvuoja jau metus, e, prieš metus Prancūzijos, Lenkijos ir Vokietijos atstovai kreipėsi į, į komisiją ir tarybą. Tai buvo gynybos ministrų pasirašytas laiškas, kuriame formalizuojamas šis bendradarbiavimas saugumo ir gynybos politikos srityje tas laiškas, tas raštas tapo aktualus praėjusį pavasarį. Jis taip pat buvo svarstytas, e, e, prisimintas, kuomet šią vasarą ponė Ešten pristatė savo ataskaitą. Ir e, Italija ir Ispanija rugsėjo mėnesį taip pat prisijungė prie šios iniciatyvos tam, kad būtų galima siekti pažangos bendros užsienio ir saugumo politikos rytyje. Taip pat, kad būtų galima užtikrinti atitinkamų institucijų raidą. Taip pat užtikrinti struktūrizuotą nuolatinį bendradarbiavimą. Šie klausimai buvo aptarti su ponė Ashton ir praėjusios savaitės pabaigoje vyko gynybos ministrų bei užsienio reikalų ministrų e, tarybų posėdžiai Bruselėje. Jūs tikriausiai e, visą informaciją apie tai gavote ir šiandien apie tai kalbėsime. Ir visų pirma, su, tai suteiksime žodį visų pirma keturiems ambasadoriams. Lenkijos ambasadorė tikriausiai pristatys paskutinio Bruselėje įvykusio posėdžio rezultatus ir paskui Prancūzijos ir Vokietijos ambasadoriai pristatys tos iniciatyvos e, priežastis, e, ištakas, o Ispanijos ambasadorius tikriausiai paaiškins uh, kodėl šią iniciatyvą susidomėjo Ispanijos, Italijos ir kitų valstybių e, atstovai. Ir taip pat kalbėsime apie šios iniciatyvos perspektyvas ir kokiu rezultatu galima būtų tikėtis ją įgyvendinant. Kiekvienam kalbėtojui suteiksime 7-8 minutės pasisakymį. Prašau, ambasadorė, žodis jums. Ačiū. E, septynios minutės yra netgi daugiau, nei mes tikėjomės. Norėčiau visų pirma padėkoti ir pasidžiaugti galimybę ateiti jūsų komitetą. Taip pat noriu padėkoti jums už jūsų paramą visų šių metų eigoje taip pat už jūsų paramą e, dirb, plėtojant e, bendrąją gynybos ir saugumo politiką bei Veimaro iniciatyvą. Turiuomenį ne tik e, teorišką paramą, bet ir labai konkrečią apčiuopiamą paramą. Sulaukėme labai svarbių pranešimų šią temą. Paskutinis buvo pono Lizeko parengtas. Taip pat buvo surinkta konferencijų, diskusijų šioje srityje parlamente, kurios e, mums buvo tikrai naudingos, paskatino mus toliau dirbti ir taip pat suteikė galimybę mums pas, patobulinti mūsų darbą. Žinau, kad yra vertimas, aš pasinaudosiu galimybę kalbėti gimtają kalbą, bet prieš tai norėčiau kai ką pabrėžti. Veimaro iniciatyva, kuomet ji buvo pristatyta, kuomet pradėjome ją svarstyti, dar prieš ją egzistavo kita iniciatyva, kuri buvo diskutuojama 2009 vasarą ir tuomet ES buvo šiek tiek kitokia organizacija ir mes dirbame kitokioje aplinkoje, kitame, kitokiame klimate. Dar nebuvo įsisiautėjusi finansų krizė, institucinė krizė. Tuo metu dar nebuvo tiek išorės iššūkių iškilę ES, kurie iškilo šią žiemą, taip pat, kuriuos atnešė arabų pavasaris pietinėje mūsų, pietinėme mūsų kaimynystės regione. Ir kalbu apie iniciatyvas ir pasiūlymus, kuriuos iškėlė Vokietija, Prancūzija ir Lenkija. Tos idėjos buvo suformuoluotos šiek tiek kitoje aplinkoje ir skirtos kitokių iššūkių situacijai. Tačiau, kaip istorijos raida atskleidė, pasiūlymą išdėsyti laiške dėl Veimaro iniciatyvos, prie, prie kurių prisijungė, prie kur, kurias palaikyti išreiškė norą ir Italija bei Ispanija bei kitos valstybės narės. Sakyčiau, tos idėjos, tie pasiūlymai buvo labai modernus ir aktualūs. Mes kalbėjome apie tai, kaip pasiekti mūsų politinių tikslų, e, užsienio politikos tikslų ir konstatuojame, kad, e, kad pasiektume šių visų tikslų mums reikalingi gebėjimai, pajėgumai. Žinome, išgyvename finansinio nepritekliaus laikotarpį reikia mm, kolektyviai naudotis ištekliais ir mums reikia pasinaudojant institucijomis sukurti mechanizmus, kurių pagalba galėtume gyvendinti savo pasiūlymus ir praktiškai įgyvendinti savo politinę valią. Ir ko mums pavyko pasiekti iki šių metų pabaigos. Na, mums nepavyko gyvendinti visko, visų tikslų, kuriuos buvome išsikėlę. Kai kurios iniciatyvos ir idėjos bus įgyvendintos tik vėliau, jas bus įmanoma įgyvendinti tik vėliau. Tačiau uh, ta taktika nebūtinai buvo ta, kurią mes pasirinkome, tiesiog taip yra, kad negalime įgyvendinti visų išsikeltų tikslų. Jeigu pažvelgsime, kas buvo fiksuota, kokios šiodos padarytos per paskutinį e, užsienio reikalų ministrų vadovų susitikimą gruodžio, gruodžio mėnesį, E, tai galime kalbėti apie pusės metų laikotarpį. Taigi buvo iškeltas tikslas parengti civilinių pajėgumų vystimo ir plėtojimo programą kad būtų galima tos tais pajėgumais pasinaudoti gyventinant naujas civilinės misijas. Taip pat nusprendėme imtis planavimo darbų, e, rengiant tris naujas misijas e, - Izraelyje, Libijoje ir Afrikos kišulyje. Tai susiję su e, mūsų gebėjimų ir pajėgumų plėtojimu jūrose. Mes taip pat plėtojame karinius pajėgumus ir įgyvendiname užduotis naudodamėsi kolektyviniais ištekliais. Toliau, ištekliai skirti civilinių misijų gyvendinimui. 2012 mm, viduryje jau, jau būsime įgyvendinę kai kuriuos išsikeltus uždavinius. Kalbame apie išteklius skirtus krizių valdymui ir turėtumėme visų pirma peržiūrėti intervencijų procedūrą krizių laikotarpiu. Yra parengtas dokumentas ta tema. Jis parengtas 2003 ir jo tikslas užtikrinti, kad dabar mūsų gyvenimos operacijos būtų nuoseklios ir suderintos. Taip pat reikės peržiūrėti finansinius išteklius e, skiriamus e, krizių valdymui tam, kad naujos misijos, mūsų operacijos galėtų būti gyvendinamos. Taigi mes pradėsime, rengiamės pradėti naujų operacijų vykdymą, tai yra aktualiausias uždavinys, mums reikia pasiruošti iki 2012 sausio, kad galėtume pradėti kad tas naujasis operacijų centras pradėtų veikti. Taip pat nusprendėme glaudžių bendradarbiauti su savo partneriais Turiuomenį naujas konkrečias iniciatyvas ir pasiūlymus, kurie turėtų būti paskelbti 2012 pradžioje. Galbūt tuo baigsiu savo pasisakymą. Nežinau, kad kolegos labai iškalbingai prates šį pristatymą, papasakos apie kitus pasiūlymus bei Vimaro iniciatyvos istorijos raidą. Bet norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Baigiantis Lenkijos pirmininkavimo Europos Sąjungoje, 2012 planai, mūsų bendarbiavimas penkių valstybių grupėje, taip pat bendarbiavimas didesnėje grupėje tik prasideda. Nes maži žingsniai, nedideli sprendimai, kuriuos priemame, turi būti gyvendinami. Yra ir kitų e, mūsų laukiančių pasiūlymų, idėjų. Kitas svarbus uždavinys - saugumo ir gynybos strategijos peržiūra, kuri prasidės kitais metais, bet taip pat saugumo ir gynybos politikos peržiūra. Tai mums yra ypač aktualus uždavinys. Tikimės, kad su jūsų pagalba mes sėkmingai dirbsime. Merci, Ačiū, ponė ambasadoriai. Pone Falkony. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pristatyti kelis iniciatyvos elementus. Mano kolegė Beta paaiškino, kad kokiu pasiekėme rezultatų ir aš pirmiausia norėčiau padėkoti Europos parlamentui. Europos parlamentas visuomet sprendžia gynybos politikos politinius elementus, o valstybės narės tradiciškai nacionalinių išteklių pagrindų vykdo ir įgyvendina šią politiką. Tačiau tai yra vis tiek ES projektas ir ES parlamentas visuomet yra pasiruošęs padėti ir aš visuomet labai džiaugiuosi jūsų išsakoma pranešimuose pozicija tuomet mums irgi lengviau dirbti taryboje. Norėčiau pasakyti, kad esame čia keturi ambasadoriai atvykę į šiandienį posėdį. Aš norėčiau pasakyti, kad aš kalbu čia Europos parlamente faktiškai tarybos vardu. Bendra saugumo gynybos politika yra ta iniciatyva, kuri viena vertus priklauso valstybėms narėms ir e, vyriaus, vyriausiai galiotiniai. Valstybės narės ar viena valstybė narė, pirmininkaujanti valstybė taryboje, šiuo metu tai yra Lenkija, arba tai gali būti valstybių narių grupė. Būtent tokia yra Vaimoro iniciatyvos esmė. Tai yra valstybių narių, trijų valstybių narių grupė, kurios nusprendė kartu teikti pasiūlymus apie bendrą saugumo gynybos politiką pagal sutartie numatytas nuostatas. Teikia patarimus tarybai, o taryba priima sprendimą. Kas būdinga šiai Vaimaro grupiai? Na ir pirmiausia, pristatysiu Prancūzijos vertinimą. Prancūzija visuomet e, rimtai žiūrėjo į gynybos politiką ES. Na ir vykstant bešaliams susitikimams 98 metais, kuomet vyko aukščiausio lygmens e, dvišalis susitarimas tarp Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos. Ir galiausiai Europos e, Sąjungos taryboje gruodžio mėnesį buvo patvirtintos išvados, kur buvo užsibriešta gan didelių tikslų bendroje saugumo gynybos politikoje dėl operacijų, dėl pajėgumų, dėl veikimo principų. Uh, Ir būtent Vaimaro grupė nori tapti tam tikra ES gynybos politikos atrama. Toks yra Vaimaro iniciatyvos tikslas. Būtent e, spręsti gynybos politikos klausimus. Ir kaip primi, pasakoja Beta, 2009 m. Liepos mėnesį vyko susitikimas, Beta apie jį irgi kalbėjo tarp pono Sikorskio ir Bernaro Kušnerio, prancūzijos ministro, ir būtent Lenkijai tuo met Prancūzija pasiūlė imtis bendrų pastangų gynybos politikoje. Buvo pabandyta, pirmininkant Prancūzijai, e, daugiau dėmesio skirti gynybos politikai. Taigi kartu su Vokietija mes ėmėmės darbų ir Hanesas e, pristatys savo valstybės perspektyvą. Taigi tiesiog buvo šioje grupėje bandoma e, teikti patarimus e, gynybos politikos srityje. Na ir dabar matome ES vis daugiau valstybių narių, kurios nuo 2003 metų pradėjo dalyvauti Europos gynybos politikos misijose. Yra nemažai e, pavyzdžių, yra 25 vykdomos misijos. Taigi, ar tai būtų tai nėra vien tik tai ideologinis ar politinis klausimas, tai yra ir praktiniai dalykai ir valstybėms narėms vis labiau e, svarbu žinoti, kaip vyksta tos misijos, vis daugiau valstybių narių įsitraukia į tą sistemą ir mato, kad sistemoje yra tam tikrų trūkumų ir problemų. Na, aš galėčiau pateikti pavyzdį. Vaimaro iniciatyva yra susijusi su trimis elementais. Pirmiausiai operacijos, sustiprinti dabar vykdomas operacijas, tai yra pajėgumų klausimas. Antras elementas, kaip tuos pajėgum, pajėgumus pagerinti, sustiprinti tose operacijose. Na ir manau, kad Vaimūro iniciatyva Gento susitikime, kuomet buvo 2010 m. rugsėjo mėnesį vyko gynybos ministrų susitikimas, 27 valstybių narių ministrai, gynybos ministrai, e, būtent nusprendė parengti e, pajėgumų projektą. Ir tas pajėgumų projektas buvo pradėtas kurti ir Vaimoro iniciatyva. Taigi, tai yra toks formatas, kuriame iš principo dalyvauja trys valstybės narės, bet jos nėra vienos, nes mūsų veiksmai nuolatos yra derinami su išorės veiksmų tarnyba, vyriausiai galiotinė. Taigi Vaimaro dar, darbas, grupės darbas yra derinamas ir su valstybių narių e, norais. Na, gruodžio pirmosios dienos taryba. Diskusijos buvo tikrai sudėtingos. Gal pažengėme 2 mm į priekį, bet susitik, susitarimo nepasiekėme. Na ir galiausiai visgi susitarimas e, įvyko. Ir e, dabar jau yra parengtas tekstas. Na, o Ten kalbama apie naujų misijų perspektyvas Afrikos kišulyje, Libijoje, Sahelio regione, taip pat e, Europos gynybos agentūros vykdomų e, operacijų atnaujinimas ir sustiprinimas, taip pat galimybė geriau planuoti operacijas per operacijų centrą. Sprendimas dėl šio centro bus priimtas sausio mėnesį, kai susitiks užsienio reikalų ministrai. Na ir taip pat įvairūs susitikimai 2012 metų. 2012 metais planuojami susitikimai, kad pagerėtų santykiai su NATO, su jungtinėmis tautomis. Taigi, tai yra savanoriškai susibūrusi valstybių narių grupė, Ir prie šios grupės darbų prisijungia daug kitų valstybių narių. Ir taip pat 27 valstybės narės vienbalsiškai turi tvirtinti sprendimus. Galbūt pats rezultatas ne visuomet atspindi mūsų Vaimaro iniciatyvos lūkesčius ir siekius, tačiau vis tiek galiu pasakyti, kad rezultatas yra neblogas. Tiek. Ačiū, panas Haindel. Herzlichen Dank. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū už sutiktą progą pasisakyti e, šioje salėje prieš parlamento narius. E, daug ką, ką aš jau norėjau pasakyti, jau pasakė mano kolegos, todėl aš manau, kad aš neišnaudosiu net tų 6 ar 7 minučių. Taigi, apie ką mes dabar kalbame. Jau būtent vienas ta žodis bendra saugumo ir gynybos politika reiškia, kad mes turime vykdyti bendrą politiką. Ir bendra politika tai nereiškia įvairių skirtingų interesų sudėti. Mes turime siekti vieno intereso, vieno bendro interesą. O to mes turime siekti nuolat. Ir dabar didžiausias iššūkis yra tas, kad mes turime atsižvelgti visų pirma į sumažėjusius biudžetus, į sumažėjusius pajėgumus. Turime atkreipti dėmesį, kad nesirūpiname tik tai savo reikalais, o atkreiptume didesnį dėmesį ir bendrus e, mūsų reikalus. Šita Veimero iniciatyva yra skirta tam, kad e, būtų vykdoma bendra politika, siekiant užtikrinti saugumą ir gynybą, bet bei sustiprinti šią politiką. Aš manau, kad du dalykus mes e, supratome iš likščiolinių karinių operacijų. Visų pirmiausia, mums reikia planavimo ir bendros vadovybės, kad šios operacijos būtų veiksmingos. Kitas dalykas, mums reikia pagerinti mūsų karinių pajėgų sinergiją. Nes būtent taip galėtume padidinti e, savo operacijų veiksmingumą ir išnaudoti visas geriausias savybės, kuriomis pasižymė atskirų valstybių e, narių karinės pajėgos ir vadovybės ir tas rezultatas, kurį pasiekia misijų taryba ketvirtadienį, jisai mus tarsi veda ir toliau. Ir aš manau, kad visas procesas dabar pamažu vystosi ir Veimero iniciatyvos vizija galų galia bus įgyvendinta. Bent jau aš tikiuosi. Merci. Monsieur l'ambassadeur. Prašau, ponia ambasadoriu. Muchas gracias, señor presidente, y gracias al Parlamento Europeo por la invitación y la posibilidad de estar. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už kvietimą, už tai, kad galiu dabar pasidalyti su jumis savo mintimis. Aš norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms, ypač kolegai iš Prancūzijos. Aš norėčiau paaiškinti, kodėl Ispanija ir Italija, na, žinoma, Italijos ambasadorius negalėjo atvykti, tačiau aš norėčiau paaiškinti, kodėlgi mes prisijungėme prie šios iniciatyvos, prie šio Veimaro trikampio. Aš norėčiau trumpai papasakoti, kaip 2010 metais, pirmininkant Ispanijai, kai jau įsigaliojo Lisabonos sutartis, buvo e, siekiama įgyvendinti e, Lisabonos sutartį, kad būtų e, galima nustatyti visas struktūras ir mechanizmus, kurie padėtų vyriausiai įgaliotinį vykdyti savo veiklą. Taigi jau ir tada buvo aišku, ko trūksta mūsų bendrai gynybos politikai. Mes siekiame tęsti tą patirtį, kurią sukaupė uh, nuo 2008 metų, kai pirmininkavo e, Prancūzija. Tai būtent vykdyti tuos planus, kurie buvo nustatyti jau pirmininkaujant Prancūzijai. Mes e, taip pat esame ir tuos darbus, e, ką pradėjo Ispanija pirmininkaujant, taip pat pirmininkaujant Belgija. Ir jau buvo ne, neformalus ministrų susitikimai, pirma gynybos ministrų susitikimai, siekiant aptarti šios darbus. Ir jau buvo patikros kai kurios idėjos siekiant pažangos šioje srityje. Ir trys Veimaro e, trikampio valstybės pateikė vyriausiai galiotiniai savo iniciatyvą. Tai būtent Veimaro hartija arba Veimaro iniciatyva. Ir ten, toje iniciatyvoje atsispindėjo įvairūs dalykai. Pirmiausiai galimybė e, toliau plėtoti Lisabono Lisabonos sutartį, tai būtent e, stiprinant bendrą saugumo ir gynybos politiką, buvo siekiama užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp NATO ir tarp ES, e, kad būtų e, kūrimos ir plečiamos ES karinės pajėgos, kad būtų kūrimos atitinkamos struktūros arba institucijos, kurios buvo numatytos Lisabonos sutartyje, arba jos galėtų būti stiprinamos. Be to turėjo būti siekiama globalaus tikslo E, siekiant e, e, vykdyti ES išorės veiksmų iniciatyvas, ypač susijusios su gynyba. Ir aš manau, kad vyriausiai įgaliotinė tikrai išvelgs šių iniciatyvų, tai yra Veimero iniciatyvų naudą ir galės įtraukti jas į savo veiklą. Ispanija jau pasvarstė, kad vis dėlto ta iniciatyva yra tikrai naudinga ir Ispanija pritarė jai, Italija taip pat pritarė. Ir gegužės mėnesį praėjus, e, praėjusiais metais mes nusprendėme prisijungti prie tos iniciatyvos ir pasirašyti bendrą laišką vyriausiai galiotiniai, bei patvirtinti mūsų pritarimą šią iniciatyvą. Tai būtent ir pateikti savo viziją, kaip turėtų atrodyti atitinkamos struktūros ir institucijos skirtos šiems tikslams siekti. Tai būtent ta iniciatyva, kuri atspindi mūsų interesus, mes norime prisidėti prie jos, taip pat yra dar kitas laiškas vyriausiai įgaliotiniai susijęs su bendraja saugumo ir gynybos politika. 2011 metai, gegužės mėnesį, ne, kalbėtas atsiprašo, tai rugsėjo mėnesį vis dėlto buvo parašytas pasirašytas laiškas, kurį 15 valstybių narių pasirašė. šis laiškas buvo pasirašytas būtent pirmininkaujant Lenkijai per neformalų ministrų susitikimą. Taigi, vadinasi, šitas Veimaro trikamis apima dabar e, penkias valstybės. Taigi, kaip jau ankstesnė kalbėtojai sakė, mes nenorime kurti uždaro klubo, į kurį negalėtų įstoti kitos valstybės. Yra, žinoma, ir kitų valstybių narių, kurios pritarė šią iniciatyvą ir pritarė mūsų pasiūlymams ir netgi paremtų mūsų iniciatyvą. Tačiau reikia pabrėžti, kad tos penkios valstybės, kurios sudaro Veimaro trikampį, yra, yra vienas iš svarbiausių valstybių narių, kalbant apie jų gyven, gyventojų skaičių arba ekonomikų dydį arba geografinį dydį. Tai yra penkios didžiausios ir stipriausios uh, ES valstybės narės, kurios pasižymė didžiausiamis karinėmis pajėgomis ir gali labiausiai prisidėti prie ES uh, operacijų. ir jos skyrė daugiausia e, pajėgų toms 25 operacijoms, kurios buvo vykdomas ES vardu. Tai yra penkios svarbiausios valstybės narės, kurios būtent ir sudaro tą Veimaro iniciatyvą. Mes manome, kad mes esame pakankamai kvalifikuoti, kad galėtume įgyveninti tas iškeltas iniciatyvas ir galėtume jas pristatyti vyriausiai galiotiniai bei jas apginti. Nuo to laiko, kai įsigalioja Lisabono sutartis, e, prioritetai šiek tiek pasikeitė. E, dabar mes turime e, Europos išorės veiksmų tarnybą, tai yra labai svarbi priemonė, kuri padeda dirbti vyriausiai įgaliotiniai. Ir vyriausiai įgaliotinė yra įsipareigojusi vykdyti šį darbą ir siekti būtent atitinkamų e, tikslų išorės santykiuose ir gynyboje. Mes e, jai padedame. Mes žinoma, žinome tas problemas ir turiuosius klausimus, kurie e, išorės veiksmų tarnyboje, tai vyriausiai galiotinės darbe. O kad mes jai padėtume, mums reikia atitinkamos struktūros. Ir aš manau, kad dabar būtent tinkamiausias laikas, kad išorės veiksmų tarnyba būtų patobulinta ir papildyta kitomis struktūromis. O mūsų iniciatyva būtent tam yra tinkamiausias dalykas. Aš manau, kad tai yra ir naudinga mums visiems, nes kartu su Europos išorės veiksmų, veiksmų tarnyba mes galime užtikrinti ir tobulinti mūsų ES e, e, saugumo ir gynybos politiką, kad ES taptų pasaulinio lygio veikėjų. Ne tik tai taryba to pageidauja, bet ir ES piliečiai. Mes kalbame ne apie tai, kad kurtume naujas institucijas, bet mes norime aktyviai imtis veiklos, siekti nustatytų tikslų. Žinoma, yra e, atitinkamas, atitinkami teisės aktai, teisinės struktūros, tačiau mes galime sukurti ir atitinkamus konkrečius instrumentus arba priemonės, kuris padėtų būtent ir siekti šių tikslų. Taigi mes siekime iš esmės tų tikslų, kuriuos siekia ir nori siekti mūsų partneriai, tai yra Junktinės Amerikos valstybės ir kitos valstybės. Taigi aš e, tiek noriu papasakoti ir dabar atsakysiu visus klausimus. Ačiū. Ačiū visiems už pasisakymus, kurie mums padėjo suvokti, kokiame kontekste e, plėtojama ši iniciatyva ir kokiu e, tikslų siekiant jį iškelta. Ir praėjusią savaitę Briuselėje Buvo kalbama apie 27 valstybėms skiriamą iniciatyvą ir vienbalsiai e, buvo pritarta išvadoms, nežiūrint to, kad e, diskusijų metu buvo reiškiami e, prieštaringi požiūriai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad parlamente ir mūsų pakomitetyje vertinant bendras diskusijas dėl saugumo ir gynybos politikos, tai tarp parlament, parlamento nariai iš principo sutarė ypač opiausiais klausimais. Manau, kad, kad iš kolegų pasisakymų tai taps aišku, matau, kad kai kurie, kai ką žymėjusi jums šnekant ir paprašė žodžio. Bet mes suprantame, kokios temos yra aktualiausios ir tą įrodėme rengdami ataskai, pranešimus pakomitėje, kuriems paskui pritarė didelė parlamento narių dauguma. Ponas Gualtieri rengė pranešimą, bet jis dėja ne, užstrigo Romoje šiandien. O pono, dėl pono Lyziko pranešimo balsuosime kitą plenarinį posėdį Strasbūre. Ir mūsų pakomitečio ir parlamento tikslas nešti savo indėlį plėtojant saugumo ir gynybos bendryje ne tik ideologiniu požiūriu, bet, kaip priminė Ispanijos ambasadorius, visų pirma, gilinantis į tai, kokias operacijas reikia vykdyti ir kaip lietoti konkre... kaip vykdyti konkrečius veiksmus, vykdyti konkrečias civilinės karinės misijas, kaip pavyzdžiui, numatoma daryti Afrikos žemynę. Ir būtent tokį, tokia, tokias tendencijas parlamentas palaiko ir vertinant kai kurias iš tų misijų, mes žinome, kad šiais metais pradėta vykdyti pradėta ES e vykdoma Somalio pajėgų rengimo misija. Ir mes dalyvaujame tvirtinant mandatą tokioms misijoms ir užsimesga konstruktyvus e, pagristas dialogas tarp mūsų institucijų. Turiu keletą dar pastebėjimų savo pasisakymuose minėjote praėjusią savaitę patvirtintas išvadas. Visų pirma, operacijų pagrindinė sritis ir tema. Reiktų apie tai kalbėti prisimenant tam tikrą kontekstą, nes, kaip žinome, kalbama apie uh, tai kaip a, operacijos turi būti planuojamos, kaip turi būti viskas procesas, kur tai turi vykti. Turime pasiskleisti taip pat apie kokį operacijų centrą kalbėjote. Apie tai kalbama ir Lyzeko pranešime. Ten minimas planavimo ir e, operacijų planavimo ir gyvendinimo centras. Bet jūs tikriausiai minėjot, tose išvadose, kurios buvo patirtos, tikriausiai buvo minimas kitas centras. Būtų įdomu, jeigu jūs patikslintumėte, apie kokią struktūrą kalbėjote, kad nebūtų e, jokio mm, nesupratimo, kad ponas Van Ordinas negalvotų, kad e, buvo paminėti netikslus dalykai ir taip pat noriu suteikti žodį ponui Lizekui, kuris yra šio pakomitečio vicepirmininkas ir jis taip pat yra pranešimo autorius, kurį kitą savaitę Strasbūrė tvirtinsime. E, ačiū. Jums leidus kalbėsiu savo gimtają kalbą. Pone pirmininkė, ačiū už sutiktą žodį. Na, viskas buvo pasakyta. Jis viską pasakė, aš galiu pridurti dar keletą minčių, pastebėjimų. Uh, Be abejo, labai įdomu susitikti su keturių e, valstybių ambasadoriais. Būtų dar geriau, būtų dar įdomiau, jei ir Italijos ambasadorius būtų galėjęs atvykti į šį susitikimą. Ir taip pat labai džiugu e, mūsų pakomitetėje priimti būtų labai įdomu susitikti su Junktinės karalystės gynybos, gynybos ministru ir šalies ambasadoriumi ir aptarti visus šiuos klausimus, nes mes keletą mėnesius pasime pono Danžano, pono Galtieri, taip pat Lyseko pranešimus, kur vertinamos finansinės krizės pasiekmes šiame kontekste. Ir e, žinau, kad su Junktinės karalystės atstovais irgi šį klausimą svarstysime. E, rengdamas pranešimą turėjau mažai laiko ir neturėjau galimybės įsigilinti į vadovų tarybos patvirtintas išvadas. Aš dar tikiuosi su jomis susipažinti. Uh, Taip pat tai, ta tema rengiamas kitas parlamento pranešimas ir aš visiškai pritariu pono Danžano mintims. ES operacijų centras, operacijų būstinė. Įdomu yra tai, kaip tos institucijos samprata suvokiama taryboje ir, ir kad diskusijos prasidėjo ten. E, išteklių kolektyvinis naudojimas, pooling and sharing yra labai populiarus dalykas šiomis dienomis. Ir apie tai taip pat kalbama tarybos išvadose. Požiūris iš esmės yra panašus. Tarybos požiūris yra panašus, tačiau yra kai kurių aspektų. Dar, iškilo, dar yra kai kur klausimų, nes laiškė dėl Vaimaro iniciatyvos iške, iškelto, iške, iškelti tikslai dar nepasiekti. Tačiau išvadose skaitome štai, kad ES ir NATO bendradarbiavimas pooling and sharing srityje. Po keletą mėnesių tikimės na, pakaltė mėnesių, kai pirmininkaus Kipras, kaip tuo met e, galėtume plėtoti bendradarbiavimą, atsižvelgiant į įtampos šaltinį egzistuojantį tarp Kipro ir Turkijos. Nes ta, tai yra gana rimtas, didelis įtampos šaltinis. Taip pat e, e, es ir NATO uh, ne visada sutara dėl Kipro konflikto. Ir dar pridurčiau vieną dalyką. Europos agentūra, e, gynybos agentūra. Mes daug iš jos tikimės, minime ją savo pranešimuose ir pabrėžiame būtinybę plėtoti jos veiklą, e, jos gebėjimus ir biudžetą. Dėja, tarybos išvadose neminimas e, biudžeto, tos agentūros biudžeto didinimas. Taigi jos status quo išlieka. Todėl negalime tikėtis, kad agentūra galėtų imtis didesnio kiekio misijų. Paškų. Ačiū, ponas Paškų. Well, Ačiū. Pirmiausia, turėčiau perduoti Roberto Gualtieri apgalėstavimus, kuris užstrigo namuose dėl problemų ir jis norėjo, kad aš būtent tai jums perduočiau. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, koncepcinės problemos. Žinoma, galima skirstyti ES valstybės narės, eurozonos narės ir ne eurozonai nepriklausančios valstybės narės. Tačiau saugumas nėra, nėra dalomas. Ir štai čia turime eurozonos valstybių lygmenių koncentracija, kai 27, visos 27 valstybės narės turi priimti sprendimus ir tai yra aktualu visoms joms. Kaip būtų galima išvengti to galimo susiskaldimo tarp šių dviejų lygmenų? Antras klausimas, kaip būtų galima užkirsti kelią drastiškam karinių biudžetų mažinimui visoje ES. Pripažįstame, kad yra iššūkių, pripažįstame, kad reikia su jais kovoti, tačiau tuo pat metu mes drastiškai mažiname gynybos biudžetus. Ir kalbėdami apie pajėgumus, nelabai įsivaizduojame, kokiomis lėšomis tai užtikrinsime. Kitas klausimas, kaip būtų galima, kaip vertinate Vaimaro plano sėkmę? Dabar atsižvelgiant į tą tendencija dėl gynybos biudžeto mažinimo. Tačiau kokie būtų tikslai, kurie, kurių pagrindų būtų galima įvertinti, ar ta iniciatyva yra sėkminga ar ne? Ir galiausiai dėl Didžiosios Britanijos, kaip sakė ponas Lyzekas. Ar jie rodo susidomėjimą tuo, o gal ponas Van Ordenas pasakys, kaip yra iš tikrųjų? Panašu, kad gal taip ir nėra. Dėkoju. Ačiū. Ponas Daf. Norėčiau paklausti ypatingai Vokietijos ambasadoriaus. Ar tai, kad Vokietija yra šio laiško signatarė, reiškia, kad Vokietija nuo šiol pakeitė savo, yra pakeitusi savo poziciją dėl gynybos ir dabar yra pasirengusi suvaidinti svarbu aktyvų vaidmenį, remiant saugumo ir gynybos operacijas, politikos operacijas vykdomas Europos Sąjungos. Ir galbūt visiems ambasadoriams norėčiau užduoti klausimą. Ko galėtumėme pasimokyti konkrečiai iš Libijos atveju. Dėkoju, ponė Br Brandner. Oui, mais, euh, merci beaucoup, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien kalbėsiu vokiškai. Taigi dabar atsidūrime tokioje situacijoje, kai atsirado ši sveikintina iniciatyva, ji iš tikrųjų mus paskatino toliau veikti ir taip pat mes padarėme eh, tam tikras išvadas, tačiau tos išvados yra nuviliančios. Ir aš dabar norėčiau iškelti klausimą. Labai gražu, kad mes dabar keliame tokias iniciatyvas, įdomės tokios veiklos. E, kad, tačiau, e, ką mes darysime su tais prieštaraujančiais, su valstybės narėmis, kurios nenori dalyvauti bendroje veikloje? Ką mes darysime? Ar paliksime jas nuo šalyje, arba grasinsime joms? Taigi, žinoma, iš esmės e, mes galime daug čia kalbėti, tačiau viskas dabar žlunga pas mus. Mes galime dar trejus, ketverius metus e, diskutuoti Tačiau mes daugiau nebegalėsime vykdyti savo bendros saugumo ir gynybos <coughs> politikos, nes neužteks nei pinigų, nei pajėgumo. Ir iš esmės mes, jeigu dabar imamės daugiau civilinių priemonių, tada ką mums reikėtų karinių priemonių? Tada man trūksta iš esmės sažiningumo bent jau visoje diskusijoje. Tiek kalbant apie eurą, tiek kalbant apie mūsų karinės iniciatyvas. Jeigu dabar trūksta biudžetuose lėšų ir jeigu apskritai visas pasaulis žlunga, tada Vokietija tikrai neišgelbės vieno viso pasaulio. Aš manau, kad mums turėtume sukaupti drąsą ir pasakyti, kas iš tikrųjų vyks tomis valstybėmis, kurios nedalyvauja bendrose iniciatyvose. Ir kitas dalykas, tai Libijos karas jau buvo paminėtas. Ir akivaizdu, kad čia mums turėtų būti puikiai pamoka. Taigi, jeigu tai nebuvo mums pamoka, tai ką mes nuveiksime tada ateityje. Iš tiesų, čia gali būti skirtingi požiūriai, tačiau aš manau, kad turėtume sažiningiau pažiūrėti tokius dalykus ir turėtume a, m, konkrečiau kalbėti a, tiek apie mūsų planus, apie dabartinę situaciją. Čia a, parlamente mes čia labai dažnai ir lengvai priimam vairias rezoliucijas, įvairias klausimas. A, tai mm, kūrėme įvairius institutus, rengėme bendras konferencijas arba projektus su įvairiais institutais, tiek Prancūzijoje, tiek Lenkijoje, tiek panas Biudikoferis tai jau minėjo. Mes, vadinasi, ne tik tai kalbame, bet ir dirbame su konkrečiais projektais. Ir todėl aš norėčiau paprašyti, kad dėl to mes būtume konkretesni ir kalbėtume aiškiau. Ponas Van Ordanas nekantriai laukė progos pasisakyti. Aš tiesiog išlaikiau frakcijų e, atstovavimo procentą. Tačiau, aišku, tai, kai jūs pasakysite, matyt, bus labai įdomu ir dabar nedubl... ne, ne, ne, nebus kartojama tai, kas buvo pasakyta. Taigi žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti keturiems ambasadoriams, kad jūs puikiai sušokote fanų šokį. Visada tokiais atvejais įdomiausias dalykas atsispindi pabaigoje, kai Ispanijos ambasadorius pasakė, kad Weimar, Weimaro plane svarbiausia yra tai, kad ES tampa pasauliniu veikėju ir skatina ES pilietybę. Tai iš principo reiškia, kad su kariniais pajėgumais tai visiškai nesusiję tai visiškai neprisideda prie karinių dalykų. Aš manau, kad tai viską ir puikiai pailustravo. Ir turiu dabar keletą klausimų. Pirmiausia, konkrečiai Prancūzijos ambasadoriui. Jūs teigiate, kad Prancūzija visuomet vertino europinį požiūrį. Tiesa, bet ne visuomet jisai pasiteisina ir veikia ir tuomet jūs jau kreipiatės į NATO, perbėgate į NATO pusę, kaip matėme Bosnijoje, Libijoje, Ir taip pat matėme, kaip jūs vėl prisijungėte prie inter, alijanso integruotų karinių struktūrų. Man tiesiog įdomu, ambasadoriau, prancūzijos ambasadoriau, kaip jūs suderinate tą akivaizdų prancūzijos prezidento suverenizmą su noru siekti gynybinės integracijos. Panašu, kad to jūs čia siekiate, bet nelabai suprantu, kaip tuos du dalykus galima suderinti. Lenkijos ir Vokietijos ambasadoriams norėčiau štai ką pasakyti. Buvo minima Libija. Kodėl daugiau pastangų ne, nenukreipti į NATO pusę? Jūs kalbėjote apie gynybos integraciją, tačiau buvo puikus testas Libijos operacija ir testas nebuvo labai sėkmingas. Vokietija politinė ir karinė prasme, e, Lenkija karinė prasme turi išteklių, bet jie, jais nebuvo pasinaudota. Taigi man įdomu būtų, ko, kaip, kaip jūs atsakytumėte į šią pastabą. Ir visiems ambasadoriams norėčiau pasakyti, dabartinės diskusijos dėl to, kad reikia didesnės fiskalinės integracijos ES Ar tos diskusijos nėra galimybė kalbėti ir apie didesnę gynybinę integraciją? Ar jūs to nevertinate kaip tų diskusijų elemento? Taip pat man įdomu, kas prašo ES įsitraukti tas misijas. Jūs kalbėjote apie ambicijas sausio mėnesį pradėti naujas iniciatyvas ir panašiai. Tačiau saugumo gynybos misijų istorija yra tokia, kai ES kreipiasi į kitas institucijas ir prašo, kad jos pakviestų ES prisijungti prie tų operacijų. Jūs esate tas prašytojas, kuris ieško galimybių uždėti ant operacijos ES etiketę. Aš nemanau, kad kažkas kreipiasi konkrečiai jūs ir prašo padaryti kažką, nes niekas kitas to padaryti negali. Taip nėra. Uh, Ir dar vienas intriguojantis dalykas, apie kurį e, užsiminė pirmininkas, tai mane labai domina, būtent konkrečiai kokia yra to operacijų centro apibrieštis ir koks yra esminis skirtumas tarp šio centro ir e, siekių įkurti operatyvinį štabą. Dėkoju. Ačiū. Ponas Angurakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, να μου επιτρέψετε να εκφράσω μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau pasakyti, jog esu sunerimęs. Dėl to, ką jūs pasakėte ir kaip jūs norite mus valdyti, kokia yra situacija. Situacija yra tokia, kai Vis daugiau konfliktų matome, konfrontacijų tarp įvairių kapitalistinių ES valstybių. Taigi mes šiandieną išgyvename tokią situaciją, na ir panašu, kad tai bus ir iki gruodžio 9-osios viršūnių susitikimo. Ponas Ariasas, Ispanijos ambasadorius, mano manimu, kalbėjo nuoširdžiausiai, atviriausiai. Jis aiškiausiai papasako tai, kas vyko. Jis mums iš principo papasakojo tiesą. Penkios kapitalistinės valstybės, pačios galingiausios Europos valstybės, susitarė dėl atitinkamo režimo ir 25 kitoms primeta savo taktiką. Tai čia nieko neįprasto, taip visada vyksta. Tačiau tai nėra priimtina. kalbama apie tai, kad, tas proje, kad tai yra daroma Europos piliečių vardų, įvairių tautų vardų, ar taip, taip tikrai yra? Ar tie žmonės tikrai norėtų, kad ES turėtų intervencinės pajėgas ir žudytų? Nemanau. Aš nemanau, kad kas nors gali čia pasakyti, kad kalba ES žmonių vardu. Taigi labai konkretus klausimas susijęs už tai, ko jūs teigiate, kad tos trys valstybės, kurios pradėjo šią Veimaro iniciatyvą, puiku, ponė pirmininkė ir komisijos pirmininkas pasakė, kad Veimaro išvados yra 27 valstybių narių išvados. Gruodžio pirmąją dieną tai buvo pasakyta. Ispanijos ambasadorius pasakė, esame penkios pačios galingiausios valstybės, o kitos tiesiog e, joms nieko nelieka. Ar jos tikrai patvirtina tas išvadas? Kitas klausimas. Jūs teigiate, kad tos valst, penkios valstybės susitarė? Ar tai reiškia, kad kitos susitarė dėl pramoninių dalykų, tai reiškia, kad kitos e, valstybės turi tiesiog sekti tais sprendimais. Tai sudaro tą tikrąją bazę, e, kalbant ir apie personalą ir karinį personalą ir, ir sraigtasparnius. Ar tai yra Veimaro susitarimo dalis, ar tai yra jau atskiri dalykai. Taip pat nelabai e, visiškai supratau, kas, kokiu pagrindu buvo imtasi veiksmų Libijos, buvo vykdoma Libijos operacija. ES ginkluotosios pajėgos karo metu dalyvavo Libijoje. Bet kokiu pagrindu ES vykdė šią operaciją Libijoje? Nelabai suprantu. Pirmininkas, norėčiau patikslinti. Ispanijos ambasadorius kalbėjo apie penkias iš šešių daugiausia gebėjimų ir pajėgumų turinčių ES valstybių gynybos politikos prasme jis nesakė, kad yra penkios pačios galingiausios valstybės narės ir galėčiau patvirtinti, kad Veimaro iniciatyva ir išvados yra tvirtinamos 27 valstybių narių. Ne, jūs kalbėjote apie Ispanijos e, ambasadoriaus pasisakymą, tai aš tiesiog norėčiau patikslinti. Na, o kalbant apie operaciją Libijoje, mes kalbame apie gynybos ir saugumo politikos operacija, bet tai yra civilinė operacija ir jokių kariškių ES nesiuntė į Libiją. Libijos teritoriją, tikriausiai jūs ne, ne visiškai teisingai supratote. Janiec. Gracias, presidente. Eh, y me parece también oportuna su, su aclaración mientras hablaba. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad Atsižvelgiant į ką tik išsakytas mintis ir pirmininko patiktą paaiškinimą, man kalbėti tenka labai patogių momentų. Taigi, pagal tarybos išvadas ES yra pasirengusi nusiųsti grupę į Libiją, kad pagalbos grupė Libija, kuri padėtų užtikrinti sienų stebėseną, taip pat užtikrinti valstybės valstybės suverenumą, manau, apie tai buvo kalbama. Nebuvo e, turimas omenyje pajėgų karių siuntimas ar NATO e, vadovaujant ar kažkam kitam. Karas Libijoje baigėsi. Ir, ir būtent e, šioje srityje ES neturi mandato veikti. E, kaip, kai kas minė, kaip buvo minėta, kai kurios es narės, kurios yra NATO narės, pagėdavo dalyvauti tokiose operacijose. Ambasadoriai savo pasisakymuose taip pat kalbėjo apie tai, kad ši tema nuolatos iškyla ir iš naujo yra svarstama. Tai yra saugumo ir gynybos klausimas, kurį mes labai kuris yra mums ypač aktualus, kurį mes ypač išsamei ir giliai svarstome. Prieš, pen, prieš 15 metų tai buvo tabų žodis, nebuvo galima kalbėti apie bendrą saugumą ir gynybos politiką. Kai kurios frakcijos, kai kurios delegacijos stengiasi parlamente, kad, tas, kad ta tema iš viso nebūtų svarstama. Taigi, kalbame apie bendradarbiavimą gynybo ir saugumo srityje. Veimaro projektas e, yra tikrai originalus mano galva. Ir Lenkija, kaip atrodo, iš šio projekto yra suinteresuota gynybos ir saugumo politikos plėtojimo ES. Tačiau tai nėra pirmoji tokio pabudžio iniciatyva. Per pastarosius keletą dešimtmečių buvo panašių bandymų uh, Ir man atrodo, kad šio projekto tikslas turėtų būti ne tiek patobulinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių karinėje srityje, bet taip pat reikėtų imtis logistikos klausimų bei nagrinėti juridinį pagrindą saugumo ir gynybos politikai. Tai yra ypač opus klausimai, nes tai susiję su valstybių nacionaliniu suverenumu. Ir nemažai valstybių narių, nemažai Europos parlamento narių pasisakytų už tai, kad būtų siekiama pažangos pagal Veimaro iniciatyvą. Dar porą pastebėjimų, kuriuos norėčiau išsakyti. Ambasadoriai e, minėjo kalbėjo apie Veimarą savo pasisakymuose, bet aš, jeigu aš teisingai supratau, Veimaro iniciatyva siūlomas tekstas, dėl kurio paskui gali tartis, kuriam paskui gali pritarti kitos valstybės narės. Ar reikia, kad taryba duotų savo pritarimą šiam tekstui, ar visos 27 valstybės narės, ar tai yra 5 plus 5 kontekstas ar tik tai penkios mm, tos iniciatorės iniciatyvos turi pritarti iniciatyvoms, veiksmams pagal šią iniciatyvą. Ne vienas dalykas, kurį reiktų akcentuoti. Tai yra laisvanoriškas projektas ir man atrodo, kad tai yra ypač svarbu. Reiktų akcentuoti to projekto, to, šito projekto aspektą. Mano kolega Pašku kalbėjo apie tai, kaip gyvendinti tokius projektus, atsižvelgiant į tai, kad e, pinigų stygius yra vis stipriau juntamas. Na, bendroji saugumo ir gynybos politika, ga, joje galima sutaupyti lėšų, nes jeigu saugumo ir gynybos politika įgyvendinama nacionaliniu lygmeniu būtų iš tiesų bendra, tuomet ją įgyvendinti būtų daug pigiau. Jeigu būtų vykdoma bendra pramonės, logistikos, personalo šioje srityje politika. Ir mu, dabar turimo biudžeto mums pakartų. Tuo tarpu šiandien mes neturime pakankamai išteklių. Aš džiaugiuosi gynybos ministrų įdėtomis pastangomis. Žinau, kad labai daug dirbta šiuo klausimu. Buvo įgyvendintos 25 misijos nuo 2003-ųjų. Tačiau nežiūrinti tai, mes vis dar neturim ne bendros saugumo ir gynybos politikos. Ir kai kas tikrai norėtų, kai kas mūsų tikrai norėtų, kad jie atsirastų. Apie ją kalbama jau ilgą laiką. Žinome, kad Junktinė karalystė laikosi ypatingos pozicijos dėl Veimaro projekto. E, San Malo susitarime Blairas e, išreiškė tam tikrą poziciją ir ponas Kameronas dar svarsto, ar, ar jis pakartos tą pačią poziciją, ar galbūt keis ją. Ja. Tuomet galbūt saugumo ir gynybos politikos sprendimai būtų veiksmingesni, tai padėtų užtikrinti skaidrumą, matomumą politikos ir taip pat Na, tai leistų mums parengti geresnę karinių misijų viziją. Tai padėtų mums e, gilinti bendradarbiavimą. Mes žinome, kokie pavojai susiję su neveiklumu Europoje, ypač sėkmingai tokios na, neveiklumo požymus galėjome stebėti Europoje nuo 1914 iki 1940. A... Ačiū pirmininkė, keletas pastebėjimų. Visų pirma, paskutinį kartą e, bendros gynybos ir saugumo politikos e, iniciatyvos autorius pateikė šią iniciatyvą. Prancūzijos misijas Šumanas turėjo atsis atstatydinti. Toliau karin, Europos armija, man tai ypač nepriimtinas siūlymas ir atrodo, kad šis, ši iniciatyva yra kelias tą linkme. Kariniai ištekliai, kuriuos ketinate skirti tam kariniam padaliniui. Ar naudositės tik tai NATO ištekliais? Ar teigiate, kad norite pasakyti, kad tai bus nauji ištekliai ir jūs tiesiog na, neimsite, na, nesinaudosite NATO išteklių? kuomet baronienė vykdė kampaniją dėl Didžiosios Britanijos e, nusiginklavimo brandolinio ginklo srityje. Jūs puikiai žinote šią istoriją, Turiu Lenkiją klausimą, ką jūs, kaip jūs tuo metu elgėtės? Pirmininkas, reiks su ponu Van Ordenu eiti vakariniauti Strasbūrė ir tuomet viską išsiaiškinti, kad būtų užtikrintas politikos nuseklumas ir galbūt Prancūzijos Respublikos prezidento vardu galėčiau jūs pakviesti vakarienės Strasbūrė. Kaip beveltumėte pasisakyti, ponė ambasadorė, jums žodis pirmai. E, ja myślę, że zacznę od e, e, pierwszego punktu i pytania, które właściwie przy... Ačiū, aš pradėsiu nuo pirmojo dalyko, tai būtent nuo klausimo, kuris yra susijęs su visais jūsų užduotais klausimais. Tai būtent jūs klausote, ar iš tiesų Veimero iniciatyva yra sėkminga ir kaip mes galime įpriešti tą jo sėkmę. Kas būtų tokia sėkmė ir taip toliau ir e, kaip tą sėkmę įvertintų valstybės narės. Aš norėčiau pradėti nuo to, kad yra tos trys valstybės, kurios sudaro šitą e, Veimaro trikampį, kurios yra labai skirtingos. Jos turi skirtingas vizijas, būtent dėl ES plėtros ir e, jos taip pat pasirinko skirtingus kelius, kaip vystosi jų ekonomika ir visuomenė. E, tos trys valstybės vis dėlto susijungė spręsdamas vieną bendrą klausimą. Jos įrodė, kad jos gali e, kalbėti apie bendrą ateitį. Tai būtent kaip atrodys ES bendrojo saugumo ir gynybos politika ir kaip ji turėtų būti vystoma. Ir kaip ji turėtų, turėtų būti vystoma, kad būtų suprantama kaip sėkminga. Nes būtent šios politikos sėkmė būtų suprantama kaip ES integracijos sėkmė. Žinoma, nepakanka vien tik tai pasirašyti e, laišką, kad būtų pristatyta atitinkama iniciatyva ir jau galima būtų pasakyti, kad jau įgyvendiname iniciatyvą. Yra žinoma iškeliamos konkrečios idėjos susijusios su ES ir NATO bendradarbiavimu. Taip pat, kai būtų pajėgumai vystomi ir tobulinami ES ir taip pat e, kalbant apie konkrečius pajėgumus, konkrečias ginkluotės pajėgas. Ir mm, e, būtent Lenkija e, kuri mm, taip pat dalyvauja šioje iniciatyvoje, bus tarsi garantija, kad galima bendradarbiauti ir su NATO, ir su ES e, pajėgomis, ir su kitomis valstybės narimis. Tai yra pavyzdys, kaip galima vystyti bendrą politiką ir laikytis transatlantinės sutarties. Mūsų priemonės yra, žinoma, e, vis, visai skirtingos. Jos yra susijusios su užsienio politika, su diplomatija, su vystomąją politiką e, mes taikome tinkamas priemonės, teikdami humanitarinę pagalbą, mes turime atitinkamas ginkluotas pajėgas, pajėgumus, personalą, Tai, kurie vykdo tiek civilinės, tiek karinės operacijas. Ir mes turime suprasti, kad ES neturi tokių priemonių, kurios būtų taikomos gintis nuo išorės jėgos. Mes norime stabilizuoti e, visų pirma išorės veiksnius, kad taip užtikrintume savo saugumą. E, tos trys arba penkios dabar jau e, valstybės narės e, konsultavosi ir tarė su kitomis ES valstybės narėmis. Nėra taip, kad būtų iš šio proceso išbrauktas kai kurios valstybės narės. Mes kalbėjome kartu su savo kolegomis ir ir buvo kalbėta ir e, politinėme ir saugumo komitete, ir kitose komitetuose. E, vis valstybės narės e, turi įvairias vizijas, jos pateikia savo iniciatyvas ir mintis, kaip jūs įsivaizduojate bendrai saugumo ir gynybos politiką. Ir būtent mes remiamės tos trys arba penkios valstybės, tomis išvadomis, kurias padarėme po, po gruodžio mėnesio tarybos E, susitikimo. Ir mes manome, kad e, tos e, idėjos galėtų būti pagrindu bendradarbiauti visoms 27 valstybėms narėms. Mes kalbame ne apie kelias valstybės narės, kurios bendro savo atskirą politiką vykdo, bet apie 27 valstybės narės, kurios galėtų bendradarbiauti. Tai yra atviras projektas, skirtas visiems. Ir visos valstybės narės gali kelti savo idėjas, iniciatyvas E, gali taip pat laikytis kitų iniciatyvų arba pritarti joms arba ne. Pirmiausia, svarbiausias dalykas yra bendradarbiauti atsižvelgiant į e, sumažėjusius biudžetus bei mažesnius finansus. Kiekvienai valstybė narėje biudžetas yra griežčiau kontroliuojamas, tačiau mes norime e, sukurti bendrą struktūrą, kuri būtų naudinga e, visiems mums, e, būtų pigesnė ir galėtų dirbti už ES ribų. Tai nereiškia, kad mes e, stipriname NATO pajėgumus. Mes turime atskirą savo priemonę, kuri gali, turėtų mums padėti lengviau bendradarbiauti su NATO struktūromis. Ir mes galime Europos priemonės panaudoti, kad galėtume padėti uh, įgyveninti mūsų trans, e, susitarimus su savo partneriais už Atlanto. Kitas dalykas - NATO ir ES ryšiai, kaip tai atrodys ateityje, kokios bus išvados padarytos ir taryboje. Čia mes turime aptarti kiekvieną atskirą konkrečią iniciatyvą. Kaip mes galėtume sustiprinti savo karinį bendradarbiavimą Tai būtent, kad nebūtų vykdomas dvigubas darbas, kad nebūtų veltui išvaistami pajėgumai, kad ES pajėgos nedarytų tų pačių operacijų, kurias jau vykdomas NATO struktūroje. Mūsų bendradarbiavimas yra atviras. Tai nereiškia, kad Lenkija ir e, Prancūzija nori skatinti e, tik atitinkamas e, operacijas ir tam panaudoti norėtų Europos ginkluotės pajėgas. Mes norime bendradarbiauti su savo partneriais. Taigi tokia pagrindinė mintis. Bien, merci, Ačiū. Norėčiau patikslinti, koks skirtumas yra tarp operacijų centro ir štabo, operacijų štabo, nes keletas jūs uždavė šį klausimą. Uh, Čia yra du esminiai skirtumai. Štabo nėra. Operacijų centras jau veikia. Taigi, kalbant apie operacijų centrą, kalbame ne apie tai, kad reikia kurti naują struktūrą. Kalbame apie tai, kad reikia tobulinti jau veikiančią struktūrą, veikiančias struktūras. Ir aš čia cituoju Viljamo Heigo pasiūlymą užsienio reikalų taryboje Liepos mėnesį. Taigi tai yra, du, tai yra asmenis skirtumas ir kai kalbame apie tai, kas yra tik tai ambicijų lygmenių, o kito atveju kalbame apie tai, kas egzistuoja, ką apibrėžė taryba vienbalsiškai 2004 metais. Antras dalykas, antras skirtumas yra susijęs su ambicijų lygiu. Operacijų centras toks, koks jisai 2004 metais buvo sukurtas, leidžia vykdyti, valdyti tam tikras civilinės karinės ES operacijas ir taip pat leidžia dalyvauti planavimo etape, planuojant tas operacijas ir misijas. Tam turi pritarti 27 valstybės narės. Tai yra operacijos, kurias gali būti ir karinės, ir civilinės tačiau tai nėra ES e, pagrindinis tikslas, e, headline goal. siūsti ten atitinkamą e, kareivių skaičių ir taip toliau. Taigi, ir sausio mėnesį bus primtas sprendimas dėl štabo. Dar vienas klausimas, e, kuris e, rūpėjo daugeliu jūsų. Kalbant apie tai, ar ambicijos yra per didelės ar per mažos, taryboje visos valstybės narės, įskaitant ir Vaimaro grupės narės, vienbalsiškai priima sprendimus šiais klausimais. Ir gruodžio pirmosios dienos rezultato sėkmė ir priklausė uh, nuo to, kad e, iš tiesų išgyvename krizės e, etapą ir e, visoms valstybėms narėms tenka susidurti su problemomis, tačiau yra Afrikos kiš, kišulyje, Sahelio regione, Libijoje konkrečios realijos. Na ir taip pat ponui Van Ordenui norėčiau atsakyti į tai, kad institucinėse diskusijose nieko konkretaus nėra pasiekiama. Gyny, Europos gynybos agentūros sprendimas pradėti ES pajėgumų projektus ir tos valstybės, kurios nori, išreiškia norą dalyvauti tuose projektuose tam, kad būtų galima įvykdyti tuos projektus aviacijos rytyje, medicinos srityje. Tai yra labai konkretūs projektai. Na ir pasirinkta dirbti 27 valstybių narių kontekste. Tai nereiškia, kad negalime numatyti naujų pajėgumų, kad, negalime, kad netu, netėtumėme geriau planuoti tų pajėgumų. Būtent toks darbas ir tenka operacijų centrui. Dabar dėl Libijos, ko pasimokėme, atsakydamas į pono DAF klausimą. Mes pirmiausia supratome, kad europiečiai ir ES ir NATO neturėjo pakankamai pajėgumų, dėl to reikia spręsti pajėgumų problemą. Kitas dalykas, ko pasimokėme, jeigu norime vykdyti civilinės ar karinės operacijas ir ES nesureaguoja tinkamu metu ir nesuplanuoja karinio atsako, tuomet būtent operacijų centro tikslas ir būtų atlikti tą planavimo darbą ir sureaguoti jau kuo galima greičiau. Pritarsiu tam, ką sakė ponia Brantner. Mes netisakėme karinių operacijų pagal bendrą saugumo gynybos politiką. Uh, civilinė, civilinės operacijos. Šalia komisijos veiksmų, kurios yra labiau tikslingi, veiksmų, kurie yra labiau tikslingi, kurie yra politinio lygmens. Tarybos veiksmai yra labiau matomi ir tai leidžia greičiau ir pažangiau sureaguoti į krizės situacijas. Lyginant su komisijos veiksmais, ponas Van Ordenas kalbėjo apie Prancūzijos strateginius pasirinkimus ir Respublikos prezidentą. 2008 metais e, Sarkozy prašymų Prancūzija įsitraukė į, struktūr, į NATO struktūras ir taip pat e, gynybos politiką Europos Sąjungoje. Norėčiau pasakyti, kad e, visapusiškas Prancūzijos dalyvavimas NATO kaip Prancūzija visuomet teigia, nereiškia, kad mes nenorime prisidėti prie karinių pajėgumų kūrimo ES. Jeigu kam nors atrodo, kad gynybos politika, politikai ES trūksta valios, aš manau, kad mes visapusiškai lygiavertiškai galime dalyvauti abiejose organizacijose ir NATO ir ES gynybos politikoje. ES visuomet ar NATO, ar tų šalių, kur vykdoma misija, reikalavimo ir prašymų vykdo tas misijas ir operacijas. Ir aišku, Libijoje su nacionalinė taryba dirbame ir, ir dažnai tie prašymai ateina iš jungtinių tautų. Ar NATO turtas yra panaudojamas ES? Ne, NATO turto tokio nėra. Tai, tai yra tai, kas priklauso valstybėms narėms, kurios perduoda į NATO. Galime taip įvardinti tą situaciją. Ir valstybės narės ir priima sprendimą, ar galima tas, tą turtą, tą tą logistiką panaudoti ir perleisti Europos Sąjungai. Aišku, saugumo ir gynybos politika išlieka aktuali. Ir dažn, dažniausiai ir yra atsižvelgiama į tų valstybių, kurios prašo pagalbos poreikius. Aš nemanau, kad tos ir ES, ir NATO yra absoliučiai autonomiškos ir aš manau, kad uh, NATO būtent tarnauja valstybėms narėms, kurios ir priima sprendimus dėl logistikos ir dėl turto panaudojimo. Ačiū. Ačiū. Šiandien sėdi čia Aimero trikampio atstovai, ambasadoriai ir taip pat Ispanijos kolega. Jeigu čia sėdėtų visų 27 valstybių ambasadoriai, tada mes e, galėtume priimti bendrus sprendimus ir mes kalbėtume tada ne apie Weimero iniciatyvą, o apie konsensusą apie tarybos bendrą sprendimą. Taigi, iš esmės, remiantis ir tarybos e, sprendimu, mes kūrėme ne kažkokią struktūrą, kurie dubliuos NATO pajėgas. Mes turime naują priemonę. Mes norime spręsti įvairius išorės konfliktus, kurie būtų netokie intensyvūs, netokie agresyvūs ir mums trūksta atitinkamų priemonių. Pavyzdžiui, e, e, pažvelkime į policijos e, lavinimą arba mokymą Afganistane arba kitose valstybėse. Tai yra iš esmės tokios specifinės užduotis, kurias gali atlikti tik tai Europos Sąjunga. Ir tarybos taip pat sprendime nebuvo perkeltos lėšos iš NATO, pavyzdžiui, finansavimo skirtų sričių į kitas sritis. Ir todėl nebuvo netgi praktiškai paskirstytos tos lėšos, kurios skirtos mūsų bendrai saugumo ir gynybos politikai. Tiesiog dabar laikomasi bendro, bendros koncepcijos, tai yra bendro išteklių valdymo, kad būtų galima efektyviau panaudoti turimas priemonės ir turimas ginkluotės pajėgas. O dabar dėl Vokietijos veiklos arba dalyvavimo bendrose operacijose. Jūs žinote, kad Vokietija yra viena iš e, tų valstybių narių, kurios konkrečiai dalyvauja e, vykdamos, teikdamos atitinkamą pagalbą atitinkamos valstybėse. Tai yra e, Kosove, Gruzijoje, Afganistane. Ir mes koordinuojame atskiras informacijas. Ir aš nežinau, ar jūsų turima informacija yra e, e, naujausia. Mes dalyvaujame jau daugelį operacijų. Taigi dabar dėl Libijos. Ir mes dalyvausime e, visose veiksmuose, kurie yra susiję su Libijos klausimu. Čia yra be abejonės. Tai nereiškia, kad bendra saugumo ir gynybos politika baigėsi. Visos 27 valstybės narės dalyvauja šiame bendra projekte skirtame Libijai. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų didelė sėkmė. Ir šitas tarybos sprendimas pradėjo tokį e, procesą, kuris jau e, e, pademonstruos pirmuosius rezultatus sausio pirmą dieną. O operacijos Afrikos kišulyje bus pirmosios, kurios ir rodys mūsų konkrečius žingsnius. Aš manau, kad e, būtų e, tikrai neteisinga, e, jeigu mes uždarytume duris kitos valstybės narėms dalyvauti mūsų bendrose operacijose. Aš manau, kad visi turi imtis bendros iniciatyvos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat trumpai pasisakyti, nors laiko ir nedaug beliko, aš norėčiau sakyti kai kurios klausimus. Kai kurie parlamento nariai kalbėjo apie tai, kad ES valstybės narės yra mažinamas gynybai skirtas biudžetas. Tai būtent dėl to mes ir rengime tuos projektus, apie kuriuos kalbame. Čia mes kalbame apie bendrą išteklių valdymą. O šitas bendras valdymas ir yra svarbiausias šiuo metu. Mes kalbame ne apie tai, kad gautume daugiau lėšų, mes norime geriau išnaudoti turimas lėšas. Ir tie duomenys, kuriuos mes gavome netaip seniai, rodo, kad 27 gynybos biudžetai per metus sudaro, e, per metus tai yra 200 milijardų eurų. Tai yra e, du trešdaliai Junktinio Amerikos valstijų gynybos biudžeto. Tai yra e, toks biudžetas, kurį sudaro Rusija, Saudo Arabija, Japonija, Kinija ir dar kelios valstybės kartu. Mes matome, kad mes turime pakankamai lėšų. Mes turime 1,7 milijonus kareivių Europoje. Ir tik tai 600 tūkstančių iš jų yra užsienyje, NATO operacijose arba jungtinių tautų operacijose. Ir žinoma, tą skaičių galima ir padidinti. Ponas Van Hortinas paklausė, ar apskritai tai yra prasminga turėti bendrą saugumo ir gynybos politiką. Žinoma, yra prasminga. Mes nebūsime pasaulinių veikėjų, jeigu mes neturėsime tokios bendros saugumo ir gynybos politikos. Čia mes, mes kalbame ne apie tai, kad turėtume siekti kažkokių tikslų susijusių su mūsų gynybos politika, bet tiesiog ES piliečiai netgi nori, kad mes turėtume bendrą saugumo ir gynybos politiką. Ir e, dabar grįžtu prie to, ką kalbėjo ponas Angurakis. Jisai kalbėjo. Jisai kalbėjo apie dvi sąjungas Europos Sąjungoje ir taip pat apie kariavimą ir žudimus. Ir, e, čia mes e, E, kalbame ne apie tai, kad mes norime kariauti ir žudyti, mes norime neversti e, kitas valstybės priimti e, tam tikras mūsų sąlygas. Mes norime jas įkalbėti, mes norime padėti joms. Mes taip pat norime susijęti visą 27 gynybos pramonės, nes būtent kartu jos e, turėtų gauti naud, daugiau naudos už, tos, e, už tas lėšas, kurios yra investuojamas į karinę pramonę. Tas pats taikoma ir karinėms operacijoms. ES karinės operacijos vykdomas siekiant ap apsaugoti e, piliečius ir užtikrinti saugumą ir gynybą. Ponas ir ponai, ačiū Jums už Jūsų pasisakymus. Turėsime galimybę Strasbūro plenarinėje sesijoje padiskutuoti su ponia Ashton, grįšime prie šios temos. Ir mūsų posėdėje taip pat dalyvauja ponai Abrijal ir ponia Arnų. Noriu padėkoti visiems už tai, kad atėjote į mūsų pakomitetį ir noriu patikinti Jūs, kad esame e, pasiruošę plėtoti šį dialogą. Man atrodo, savo pas, pas praėjusios savastės uh, išvadose nu, buvo minėta, kad sausio mėnesį bus aptartas kai kurių operacijų gyvendinimas. Tad tikrai būtų įdomu stebėti to proceso eigą. Mes tikrai na, labai juo domimis ir, ir opių temų aktualijų skaičius yra tikrai didelis. Ir kalbant apie. Mes turime labai budriai stebėti ir tai, kokie sprendimai priimami 27 valstybių lygmenių ir dėl operacijų, ir dėl pajėgumų. Tikiuosi, kad kitą kartą ateisite su kolega Didžiosios Britanijos, kuris taip pat yra kviečiamas į mūsų mm, komitetą, kad galėtų pristatyti savo požiūrį. Ačiū.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 Bien, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Mėly kolegos, tęsėme mūsų darbą. Prašyčiau visus susėsti į savo vietas. Bien, alors j'ai le plaisir. Euh, Taigi, man tikrai labai malonu šiandien mūsų posėdėje pasveikinti du gana dažnus svečius ponę Arnų, Europos e, gynybos agentūros direktorę, ir poną Abrial, kuris yra NATO sąjungininkų pajėgų transfer, transformacijos vadovė, vadavėtės vadas. Dir, jis dirba Antinėse valstijose, bet dažnai lankosi Europoje ir dažnai ateina pas mus. E, jūs esate, jūs dažnai reguliariai atinate pas mus ir mes džiaugiamės tikrai tuo, kad turime galimybę su jumis susitikti. Taip pat e, man džiugu čia pasveikinti Veimaro grupės šalių ambasadorius. Ir čia kalbame apie politinius siekius, kurios e, suformulavo kai kurios valstybės, kalbėsime apie karinius gebėjimus ir e, susijęs su tais gebėjimais yra du procesai - pooling and sharing, kolektyvinis išteklius naudoj, kolektyvinis išteklių naudojimas, išmanus, sumanus išteklių naudojimas. Taip pat galima konvergencija, vertinant labai konkrečias iniciatyvas, kurias plėtoja abi organizacijos ir kurios tampa ypač aktualios aštrios finansinės krizės laikotarpiu. Ir ypač aktualus klausimas, kaip geriausiai išnaudoti biudžeto išteklius, plėtojant tam tikrus geb, mūsų gebėjimus. Ir prieš perdamas prie bendradarbiavimo politinių, politinių institucijų lygmenių, žin, ir, ir generolas ir ponia Arnų dažnai savo pasisakymuose mini tam tikrus konfliktus projektus, e, galbūt tai yra sunkumai iškilantis planavimo etape, bandant eiti tuo bendru visiems primtinu keliu. Galbūt jūs pristatysite etapus, pristatysite, kaip dirba, kaip tai vertina kiekviena iš jūsų organizacijų ir, ir kokius, kokį kelią savo organizacijos kelią matote ateityje ir, ir kas dar laukia mūsų ne tik politinių lygmenių, bet ir techninėje srityje, kad, kad būtų galima užtikrinti tą ben, bendrą darbą. Kreipdamas į generolą, noriu paprašyti, kad jūs pristatytumėte Čikagos vadovų susitikimą ir papasakoti, ko galime tikėtis iš to susitikimo, kuris numatytas kitų metų pavasarį. Pone Arnų, žodį sutikiu Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu dar kartą pabrėžti, kad man tikrai didelė garbė ir labai malonu būti čia. Tai, kaip mums tai irgi labai svarbus momentas, nes saugumo ir gynybos pakomitetis e, rengėsi apsilankyti pas mus ir tai mums tikrai labai gera proga pakalbėti apie tai, kuo mes užsiimame. Praėjo kelios dienos po gynybos ministrų posėdžio, kuris vyko lapkričio 30-ąją užsienio reikalų ministrų tarybos kontekste. Taip pat buvo susi... posėdžiavo Europos gynybos agentūros valdyba ir pradėsiu nuo šio įvykio, nes tas susitikimas žymi naujo etapo pradžią Na, svarbiausias žodis raktas tai yra pooling and sharing, tai yra kolektyvinis išteklių naudojimas. Mano galva, tai e, šis etapas yra pereimo nuo žodžių prie darbų etapas. Praėjo pusė metų nuo to laiko, kuomet Europos gynybos e, agentūrai, gynybos ministrai suteikė mandatą, veiklos mandatą. Uh, Tai buvo uh, konkretus pirmasis etapas procese, kuriuo mes toliau einame, kuris vyksta. Ir e, visi ministrai pasisakė, išreiškė savo valstybių paramą agentūrai, kalbėjo 13 valstybių atstovai, kai kurie ministrai pateikė papildomų pasiūlymų šalia pateiktųjų pasiūlymų dėl to, kokiu konkrečiu įsipareigojimu reiktų imtis. Kalbant apie konkrečius įsipareigojimus, valstybių narių dauguma e, pasisako už tai, kad, e, kad, kad agentūra imtųsi lyderės vaidmens kai kuriuose akcijose, kai kuriuose projektuose konkrečiau bendra E, bendra darbo grupė dėl palidovinės įrangos įgyjimo, palidovinės ryšių įrangos įgyjimo, toliau medicinos įranga e, yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą pajėgų valdymą ir, ir rūpintis kariais e, operacijų metu. Šešios valstybės narės išreiškia pritarimą tokiam tikslu, tokiam projektui ir buvo kalbama apie darbų pradžią. Taip pat buvo kalbama apie pilotų mokymo rengimo svarbą. Mažesnės valstybės narės, pavyzdžiui, Airija, rūpinsis mokymų, pajėgų mokymų jūrų srityje, Italija medicinos klausimais bei pilotų rengimu, Prancūzija rūpinsis transporto įrangos pilotų rengimu. Suomija. Suomija e, rūpinsis stebėseną ir kontrolę jūrose. Ir Buvo kalbama apie ES autonomiškų veiksmų galimybę. Čia bandome užpildyti kai kurias spragas, kurių egzistavimą atskleidė Libijos įvykiai, kalbant apie skrydžių užtikrinimą, taip pat e, erdvės stebėsinos užtikrinimą. Kaip žinote, Junktinės valstijos e, aiškiai pareiškia, kad apie tai kalbėjo ponai Gėtas ir Paneta ir kad būtina tiekti, kad, kad Europos Sąjunga turėtų sugebėti pati savarankiškai užtikrinti tokius gebėjimus vykdant tokias operacijas. Taip pat reiktų užpildyti kai kurias spragas, kurios neleidžia sparčiai gyvendinti krizių valdymo operacijų, kaip jau sakiau, medicininė pagalba, medicinė parama, taip pat e, transporto dislokacijos pajėgumai, e, transportuojant taktinę įrangą. Taip pat užtikrinti geresnius e, pajėgų dislokavimo gebėjimus. Taigi tai buvo pirmoji dalis, pirmoji, pirmasis to kolektyvinio ištiklio naudojimo etapas ir galime kalbėti apie konkretų e, tos proceso gyvendinimą, pavyzdžiui, satelitinės e, ryšių įrangos padalinys. Taip pat galvojame apie tai, kad reikia parengti sisteminį požiūrį ir pasirengti ateityje praėjusią savaitę patvirtintus sampratų savokų praktiniam įgyvendinimui ir jau pasimokyti iš sukauptos patirties, iš kolektyvinėme išteklių naudojimo. Uh, Mums reikia tiesiog imtis veiksmų ir įrodyti tų sampratų aktualumą, taip pat už atkurti valstybių narių pasitikėjimą, nes tai yra gyvybiškai svarbus dalykas. Negalime dalintis, ištekliais galime dalintis tik tada, kai pasitikė kitų. Ir kalbame apie psichologinį pasitikėjimą, kuomet kažkokie gebėjimai yra prieinami visiems kolektyviai, reikia tiksliai žinoti, kad jie bus panaudojami prireikus visam kolektyvui. Taip pat buvo rengiami, buvo, reikia surenkti aukšto rango pareigūnų samdymą. Čia galiu paminėti keletą e, aukšto rango kariškių iš Švedijos, Suomijos, iš kitų valstybių, kurie buvo paskirti dirbti. Taigi, taip į darbą įsitraukia sostinės ir mes vėlgi, pe, kalbant apie tą pooling and sharing gyvendinimą, gyvendinimą, turime kalbėti apie politinę koncepciją, apie tai, kad reikia Taip pat nepamiršti ir pramonės aspekto, reikia žvelgti realybėje akis, nes tai yra labai svarbus dalykas, pramonės gyvavimas, kad būtų galima užtikrinti tą išteklių egzistavimą, kad, kad darbo vietos šioje srityje išliktų valstybėse narėse ir kad būtų e, egzistuotų reikalinga technologija. Finansavimo klausimas. Mes daug dėmesio sutelkėme palaikymo operacijoms, nes kalbant apie finansinės operacijas, e, finansinius klausimus, su, su, su kuriais susiduria mūsų finansų ministrai, reikia pradėti nuo tokių akcijų, nuo tokių misijų, kurios nepareikalaus papildomų finansų. Taip pat, ką galima nedėlsiant įgyvendinti Taip pat tai šiek, įpūs gyvybės ir ekonomikai, nes taip valstybės narės turės galimybę sutelkti dėmesį į ilgalaikės operacijas, įsigijimo, pirkimų etapą, kalbu apie technologijos įgyjimą. Paskutinis, dar vienas svarbus dalykas, kalbant apie techninius reglamentavimo aspektus, užtikrinant bendradarbiavimą. Mm kalbant apie bendradarbiavimą, kuris e, puikiai funkcionuoja, pavyzdžiui, regionų bendradarbiavimas tarp keleto valstybių narių. Ir ES mastu reikia išsiaiškinti, kokia yra pažangiausi praktikos pavyzdžiai teisinėje, reglamentavimo srityje, finansų panaudojimo srityje, kaip funkcionuoja tas bendradarbiavimas ir uh, parengti bendrą tokio bendradarbiavimo viziją ir leisti valstybėms narėms imtis iniciatyvos ir, ir imtis tokių projektų, kokie jiems atrodo reikalingi. Ir tame bendradarbiavime taip pat bandome užpildyti dar egzistuojančias spragas, taip pat e, iš, su, už, sukurti tokius superpajėgumus kokie, kai kuriuose sritise Taigi, kad tai e, būtų įmanoma, valstybės narės turi turėti viziją, bendrą vaizdą, ką leidžia, ko leidžia pasiekti tokios e, operacijos. Taigi, paėjusios savaitės posėdėje ministrai išreiškė pritarimą siūlymui, kad 2012-aisiais dar labiau plėtoti pooling and sharing e, mechanizmą ir jeigu bus patvirtintas suinteresuotumas, imtis platesnio užmojo e, projektų ir akcijų, kuriems palaikymą išla, išreiškia ir parlamentas pranešime, kurį rengia ponas Lyzekas. Tai yra kalbama apie inova, novatoriškus pasiūlymus, kaip eiti toliau po, po pirmųjų rezultatų, pasirenkant pl, platesnio už platesnį požiūrį. Taigi savo darbę žinau, kad jūs nagrinėjate ir kitus aspektus. E, biudžeto skaidrumas, e, nacionalinių gynybos biudžetų planavimo konvergencija, taip pat e, technologijų klausimas, paskutinės kartos e, palidovinė įranga, taip pat žvalgybos įranga. Žinau, kad tai yra jums aktualūs klausimai. Kalbant apie bendradarbiavimą su NATO, na, tie institucinio bendradarbiavimo sunkumai yra puikiai visiems žinomi. Ir žinau, kad generolas Abrielis apie tai kalbės, bet nežiūrint tų institucinių sunkumų, sakyčiau, kad mes drauge galime pasiekti sėkmės, atlikdami labai svarbų darbą. ir apibrėždami, demarkuodami savo uh, manedarbiavimą. Tai nėra kažkoks tai grožio konkursas. Mes norime užtikrinti, kad papildomumas taptų realybė. Visų pirma, mūsų valstybės nes yra reiklios ir gynybos ministrai priminė su dideliu pasitenkinimu, kad iš abiejų organizacijų jie gauna informaciją, kuri jiems leidžia konstatuoti, kad bendarbiavimas e, vyksta ir kad jis pasiteisina ministrai konstatavo, kad Europos gynybos agentūra prisideda prie Europos gynybos bendrijos kūrimo, buvo minėtas tarptautinės sekretoriato darbas ir valstybės narės pasisako už tai, kad na, tie, tas, tie sunkumai būtų išspręsti, kad konflikt, tai, kad tų organizacijų bendravimo konfliktas būtų išspręstas. Junktinės valstijos. Junktinės valstijos palaiko na, NATO kontekste kalb, vertindami Europos gynybos agentūrą, amerikiečiai labai aiškiai, nedviprasmiškai pasisakė ir jie išreiškė paramą tam, kad jie išreiškė suinteresuotumą dalyvauti kai kuriuose mūsų posėdžiuose, pavyzdžiui, metinėme e, posėdyje, kuris numatytas sausio mėnesį, ir palaikyti dialogą su valstybėmis narėmis per agentūrą kai kuriais juos dominančiais klausimais, ypač pramonės ir rinkų. Rezultatai yra labai svarbus, jūs prašėte, kad pateikčiau keletą pavyzdžių. Kalbant pirmiausia apie uždavinių pasidalymą, čia galėtų būti vienas pavyzdys Europos Sąjunga pradėjo atitinkamus darbus valstybėmis narėmis dėl e, degalų papildymo ore. Ir aišku, vyksta čia bendradarbai su NATO, kitas pavyzdys, papildomumo pavyzdys Mes kalbėjome apie medicinę paramą ir Europos Sąjunga Italijos Vitalijai perėmus lyderio vaidmenį, būtent teikia medicinę paramą, pasimokant iš Afganistano pavyzdžių, taip pat sraigtasparniai, NATO sprendžia techninius klausimus, Ir tų sraigtasparnių pilotai buvo panaudoti Afganistane valstybių narių iniciatyva, NATO valstybių narių iniciatyva. ISAFO operacijoje. Taip pat e, improvizuotų sprogmenų e, analizė ir tyrimas, čia ir Europos gynybos agentūra kartus per ISAF, ISAF e, operacija Afganistane vykdo tą projektą. Na ir kalbant apie institucinius klausimus, jeigu jie bus išspręsti, tuomet bus galima e, keistis klasifikuotą informaciją, kur kas lengviau, tačiau ir dabar jau dirbame gan konkrečiai, e, kaip parodė pastarasis pavyzdys. Na ir pabaigai norėčiau paminėti vieną dalyką, kur teoriškai nėra skirtumo. Nesvarbu, ar tai ES ar NATO veiksmai, tiesiog valstybių narių sprendimai, suverenų sprendimai, ką mes darome tokiu atveju ir kaip elgiamės su tais primtais sprendimais. Vienas iš ministrų labai aiškiai tai priminė NATO karinėme komitete praeitą savaitę. Taigi tai yra valstybės, jeigu tai yra valstybės narės sprendimas, mes galime jam jį paremti ir pritarti. Ir aišku, tai natūraliai turi būti aktualu mūsų institucijai. Taip pat tai gali būti susiję ir su kitais ES politikos aspektais agentūros kontekste. Tai yra tam tikras energija su civiliniais projektais. Uh, ir um, karinę pramonę ir būtent agentūra dirba gynybos pramonės ir technologijų srityje. Dar viena pastaba dėl sinergijos su kitomis Europos, politiko, Europos Sąjungos politikos sritimis. Mūsų manimu tai yra labai svarbu ir tai yra ypatingai aktuolus klausimas. Mes nuolatos siekiame dialogo su Europos, su Europos parlamentu. Ypatingai, kuomet yra biudžetinių problemų ir kuomet reikia dislokuoti karinius pajėgimus. ES siekia poveikio. Ir dažnai biudžetos, biudžeto politika daro ir pozityvų, ir neigiamą poveikį gynybos politikai. Kalbant ir apie Europos gynybos agentūrą. ir Cezar pro programa NATO tikslas yra įgyvendinti Cezar ir vieningo dangaus e, projektą. Taip pat e, panašus darbas vyksta ir teisėkuros srityje dabar Europos parlamentas dėl radio dažnio e, yra parengęs atitinkamus pranešimus ir bandoma yra užtikrinti sinergiją ir mokslinio tyrimų technologijų inovacijų srityje. Tai yra labai irgi svarbu ir jūsų pakomitečio pranešime apie tai, tai irgi yra kalbama. Na ir dar vienas dalykas, vienas svarbus kontekstinis elementas, kuriant gynybinius pajėgumus, tai yra santykis su rinkos aspektu. Na ir čia dabar vyksta gynybos paketo perkelimo darbai, tai yra konkrečiai direktyva dėl gynybos mm, pramonės rinkos ir kartu su kolegomis iš komisijos, vadovaujant ponui Barnie, ir pono Barnies sukurta darbo grupė dabar bando suderinti visus tuos aspektus tam, kad e, kiekvienas prisimtų atitinkamą savo atsakomybę, komisija prisima savo atsakomybę tam, kad būtų gyvendinta sutartis, kad būtų laikomasi jos nuostatų ir kad būtų tinkamai perkelta direktyva, na, o valstybės narės tą direktyvą turi pritaikyti, perkelti 346 straipsnį ypatingai, kur, kuris yra konkrečiai susijęs su gynybos politika. Na ir tie elementai, kuriuos minėjau, ES politikos sinergija ir bendradarbiavimas su NATO, mes tikrai siekiame e, papildomumo ir tas papildomumas tiesiog natūraliai ir atsiranda. Ačiū. Dėkoju. Generolas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, parlamentarai, dėkoju už galimybę pasisakyti saugumo ir gynybos pakomitetyje. Ir tiesiog papildysiu tai, ką sakė ponė Arnų. Turiu puikių prisiminimų, kuomet pirmą kartą kreipiausi į Jūs maždaug prieš vienerius metus e, po Lisabonos viršūnių susitikimo, kuomet buvo įtvirtinta strateginė partnerystė tarp ES ir NATO alijanso. Ir kaip ir praeitą kartą, aš irgi panaudosiu dvi oficialias NATO kalbas. Pirmiausia, bandant gerinti veiksmų koordinavimą tarp NATO ir, ir ES per du pirmosius mano darbo metus, tai buvo raudonoji gyja mano darbo ir man tai yra visuomet labai aktuolus klausimas. Mes ėmėmės visų pastangų tam, kad užmėgstumėme kontaktus su gynybos agentūra ir kitais veikėjais, planavimo ir krizių valdymo centru ir panašiai. Šis prioritetas e, yra susijęs su eile klausimų, pavyzdžiui, pasauliniu požiūriu, globaliu požiūriu. Ypatingas dėmesys yra skiriamas pažangios gynybos savokai. Ponas Rasmusenas e, mane įgaliojo propaguoti šią savoką ir Čikago viršūnių susitikime kitą mėnesį bus apie tai daug kalbama. Taip pat e, noras pasirenkti parengti ilgalaikius planus. Ir norime, kad mūsų iniciatyva būtų tvari, kad būtų užtikrinama sinergija su ES. Ši analizė, šiai analizai e, pritarė dauguma valstybių narių, NATO valstybių narių. Aš neseniai atlikau konsulta vykdžiau konsultacijas dėl pažangios gynybos savokos ir labai svarbus, e, svarbi, svarbus yra sinergijos elementas. Norėčiau labai trumpai pristatyti pažangios gynybos savoką ir ją pristatyti bendrų išteklių valdymo kontekste. Pirmiausia, yra Lisabonos viršūnių susitikime buvo kalbama apie re, norą reformuoti e, politiką ir sukurti atitinkamus pajėgumus. Na ir galiausiai generalinis sekretorius pavasarį pradėjo kalbėti apie tai, kad ekonomikos ir biudžeto krizė vis didesnį poveikį atneša gynybos politikai. Taigi dauguma mūsų tautų negali skirti papildomų lėšų gynybos politikai, nes visi atsiduria tokia pačia situacija, kuomet bandoma taupyti lėšas gynybos politikos sąskaita. Ir tai atskleidžia tam tikrus strateginius pažeidimo, pažeidžiamumo elementus. Taigi vyko konsultacijos su valstybėmis ir pirmiausia buvo bandoma pertvarkyti hierarchiją. Taip pat NATO operatyvinių ambicijų reikalinga siekti, tačiau reikia realiai vertinti ir turimus pajėgumus. Taip pat buvo ypatingai tos valstybės, kurios nedalyvauja visuose pajėgumuose, turi sutelkti pastangas į bendrų išteklių valdymą ir specializuotis konkrečiose srityse. Tokiu būdu galima išspręsti daugia šalių pagrindų esančias problemas. Taigi, buvo pateikta nemažai pasiūlymų dėl bendradarbiavimo iš e, įvairių tautų. Yra 14 dabar tokių pasiūlymų. Dabar įgyvendinama yra 14 projektų. Taip pat yra patvirtinamas mūsų, patvirtinos mūsų ambicijos, bet jos jau konkrečiau yra įgyvendinamos. Taip pat vyksta daugia šalis bendradarbiavimas, trumpalaikis bendradarbiavimas, e, susijęs ir su pažangios gynybos koncepcija. Taip pat bendradarbiavimas ir bendras išteklių valdymas ES. Tai yra svarbus konvergencijos prioritetas. Taigi dabar kyla klausimas, ar tos iniciatyvos nėra tarpusavai konkuruojančios, ar jos viena kitą papildančios. Aš manau, kad atsakymas yra padrasinantis. Vienas būdas, kaip būtų galima įvertinti situaciją, yra bandant išsiaiškinti, ar viena ar kita iniciatyva būtų geresnė be kitos. Iš principo, mano manimo, tos iniciatyvos viena kitą papildo ir sustiprina ir atlikta, atliekama yra puikia diagnozė ir užtikrinamas pasitikėjimas tautomis. Taip pat atliekama esminė analizė dėl reikiamų ir reikalingų pajėgumų. NATO strateginė koncepcija, taip pat projektai ir ilgalaikė vizija rodo, kad nuomonės yra suderintos. ES taip pat daug pasimokė iš NATO operacijų, ypatingai bandant surasti, kur trūksta pajėgumų. Ir mes, aišku, taip pat savo ruoštų mokomės iš ES operacijų. Taip pat tai leido kartu su agentūra sukurti neoficialius ir formalius kontaktus dar prieš pradant įgyvendinti iniciatyvas. Ir aš norėčiau paminėti vis aktyvesnį dalyvavimą įvairiuose renginiuose, pažiūrėjau, pramonės dienos to, tokiame renginyje. Taigi mes dirbame labai įvairiuose srityse, pažiūrėjau, strateginis transportas, med, medicinė parama, kova su improvizuotais sprogmenimis. Ir ieškome, siekime labai konkrečių rezultatų. Taigi, šios sritys ir turi atsispindėti mūsų skatiname bendradarbiavime. Ši konvergencija gali iškelti atitinkamų problemų. Būtent ar yra dubliuojamos iniciatyvos ir jeigu jos yra dubliuojamos, kaip būtų galima pasirūpinti, kad mūsų veikla būtų atsieta. Čia yra esminis dalykas, tačiau atsakymas vėlgi mano manimu yra pozityvus. Pirmiausia dėl to, kad ir ES, ir NATO savo ruoštų, kaip taip pat ir kitos tautos, dirba kartu, kad tos iniciatyvos būtų suderintos. Pono Lizeko pranešime kalbama apie tai, kad reikia tas iniciatyvas dekonfliktuoti. Tai yra labai svarbus dalykas. Institucinių lygmenių mes remiamės pirmiausia geranoriškumo principu ir bandome išvengti konkurencijos, uždavinių dubliavimo, užtikriname skaidrumą, reguliariai bendraujame, keičiamės idėjomis ir mintimis, ypatingai tarp agentūros ir mano vadavietės. Taip pat aš susitikau su vyriaus, aukštais pareigūnais ir mūsų vizijos sutapo daugeliu klausimų. Dėl to bendro supratingumo tie projektai, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo labai artimi, jie iš tikrųjų vienas kitą papildo. Pone Arno labai teisingai minėjo sraigtasparnių pavyzdį. Dar vienas pavyzdys būtų štai koks. Turim, vykdome projektų dėl medicinės paramos ir pagalbos, tačiau tie projektai tarpusai yra labai gerai integruoti bendros tos savokos yra visapusiškai suderintos ir tos iniciatyvos viena kitą sustiprina. ES daugiau dirba sąlyčio srityje, o mes rengiame bendrus reikalavimus tiems moduliams. Taigi abi iniciatyvos, abi šios institucijos e, vykdo projektus siekdam, siek, siekiant ir toliau išsaugoti tą konvergenciją. Ne tik tarp ir tautos ne tik siekia uh, sėkmingų rezultatų, bet mes taip pat siūlome ir ne NATO narėms įsitraukti į tas iniciatyvas. Daugia šalių pajėgumų iniciatyvų gyvendinimas, įtraukiant NATO nares ir kitas valstybės, nėra šuolis į tamsą. Tai jau yra realybė, sėkmingai gyvendinant tokius projektus, kaip e, strateginis e, ELIFT pajėgumas. Taigi, tautos mielai dalyvauja daugiašaliuose projektuose ir pagal tam tikrus kriterijus - kultūra, geografija, geopolitinė vizija, bendra, bendradarbiavimo istorija ir taip toliau. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kad pagrindinis abiejų iniciatyvų tikslas - yra išsaugoti tautų pajėgumus atitinkamų lygmenių tam, kad būtų užtikrinama kolektyvinis saugumas. Ne tik didesniais ištekliais, bet ir didesniu bendradarbiavimu, darna ir inovacijomis. Abi šios iniciatyvos yra susijusios su bendradarbiavimu, bendru, bendra įgytimi ir struktūrinių išteklių panaudojimu tam, kad nariai galėtų ir pajėgtų sureaguoti į krizės ir grėsmės. Galiausiai tikslas yra sustiprinti karinius pajėgumus. Na ir daugia šalių projektų pagrindinis tikslas yra skatinti kitus pažangios gynybos komponentus. Aš manau, kad tai gali užtikrinti ir didesnį pagreitį tarp ES ir NATO, e, bendradarbiaujant ES ir NATO. Įvairios iniciatyvos sukurs daug paskatų siekiant labiau koordinuoti veiksmus. Ši patirtis parodys, kad visos šalys gauna naudos iš pozityvių, atvirų bendradarbiavimo santykių. Tai yra puikia pamoka, kuri gali būti pritaikoma ne tik per dabartinius projektus. Ačiū. Bien, merci, mon général. Ačiū. Ponas Van Ordinas paprašė žodžio. Um, uh, Chairman, thank you so much. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma pasakyti, kad džiugu matyti tiek daug Prancūzijos atstovų e, čia esančių organizacijų atstovų tarpe ir be abejo visada labai malonu matyti ponę Arnul mūsų pakomitetėje girdėjau, kad airija rūpinsis e, jūrų mokymų su visa pagarba airijai. Nežinau, kad tai yra didi jūrų valstybė, kada nors turėjusi laivyną, jų laivynas tikrai yra nedidelis. Žinoma, Junktinės valstijos palaiko viską, kas vyksta Europos Sąjungoje, nes nori, kad sąjungininkai Europoje prisidėtų daugiau. Uh, ir pasidalintų naštą, prisijimtų didesnę dalį naštos. Turiu porą klausimų. Generolas Abrial kalbėjo apie e, gynybos agentūros ir, ir įvykių tendencijų NATO skirtumus ne, aš ne visiškai suprantu, jums tenka spręsti tą, susitaikyti su to, kad egzistuoja e, agentūra. Na, viskas būtų lengviau, jeigu jos nebūtų, jeigu panagrinėtume NATO gynybinius pajėgumus ir kas vyksta NATO. Žinoma, visi šie pasiūlymai, kurie yra teikiami, yra panašus na, nieko europietiško, europietiško dėmens čia nėra, to, tokio, tokia pat poreikiai yra ir NATO šalių. Kaip užtikrinti Europos indėlio pridėtinę vertę, atsižvelgiant į tai, kad NATO narės yra tos pačios. Na, išeitis, šau, išimtis tikriausiai būtų šve, Švedija, kuri turi labai pajėgę gynybos pramonę ir jūrų pajėgumus. Uh, ir, bet Švedija dalyvauja NATO posėdžiuose. Aš, man atrodo, kad jums, jūs esate priversti susitaikyti su tuo, kad e, agentūra, e, gynybos agentūra egzistuoja ir jūs džiaugiatės jos egzistavimu, bet man vis dėlto sunku išvelgti jos pridėtinę vertę su visa pagarba panos ar nul vykdomai veiklai. Toliau, kolektyvinis išteklių naudojimas. Kaip užtikrinti, kad tie uh, bendri ištekliai bus prieinami, kai jų prireiks. Prisiminkime neseniai Libijoje vykdytas operacijas ir Vokietija neleido panaudoti savo grupių e, NATO vykdytoje e, greito dislokavimo iš oro pajėgų operacijoje. Galiu prisiminti ir kitų pavyzdžių, kuomet buvo paprašyta valstybių narių suteikti pajėgumus operacijai, operacijai kurią vykdė kita valstybė. Taigi, kaip viskas būtų konflikto situacijoje, nes būtent tokioje situacijoje viskas išriškėtų ir politinės valios uh, matomumas taip pat būtų labai akivaizdus ir matome, kad kai kurios šalis staiga pakeičia savo poziciją. Jūs kalbėjote apie kovinės galios didinimą. Ką tik čia buvo keturių Veimaro iniciatyvos e, dalyvių ambasadoriai ir atsakyt, sureaguodamas į kolegos iš žaliųjų frakcijos komentarą. Na, paskutinis dalykas tikriausiai, ko mes pagidaujame, yra kovinės galios didinimas e, pajėgų, kurios būtų e, treniruotos žudyti e, plėtojimas. Aš už gebėjimų didinimą, tačiau dar turiu klausimų. E, Man taip pat buvo sunku suvokti tą papildomumą aspektą ir duplikavimo, vengimo aspektą, taip pat sąjungininkų patikimumo klausimas, kalbant apie konkrečius išteklių panaudojimo, bendro išteklių panaudojimo pavyzdžius. Ačiū, ponas Janys. Eh, Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pirmiausia ponę Arnų nes, kaip jau sakyta, gruodžio pirmą dieną jums irgi buvo palinkėta sėkmės, būtent kalbant apie šitus bendrus išteklių valdymus, arba kaip ispaniškai pasakyčiau, pooling and sharing. Taip pat norėčiau pasveikinti poną e, generolą Avrialį, e, jis čia taip pat buvo e, pakankamai neseniai nes jūs mm, būtent dirbate šioje srityje, kuri mums labai įdomi parlamente. Tai būtent e, jūs e, palaipsniui vykdote tokią politiką, kad būtų gyventi bendrojo saugumo ir gynybos politika. E, čia man kartais susidaro toks įspūdis, kad diskusijose pakomitetyje būtent, kad ši tema tai yra NATO ir ES bendradarbiavimas tiems kolegams e, primena tos viduramžiškus e, debatus apie angelų lygį. Nes iš tiesų to, e, tos diskusijos yra labai savotiškos. Mes turime dabar kai kurias valstybės narės, kurias sudaro savo atskirą organizaciją ir jos iškelia tam tikras vertybės bei siekia tam tikrų, gal netgi atskirų konkrečių tikslų. Mes neturime manyti, kad, sakykime, NATO dabar susilpnytų mūsų Europos saugumo ir gynybos politiką arba atvirkščiai mūsų politika susilpnintų NATO. Aš manau, kad šios dvi struktūros papildo vieną kitą. Tai mes kalbame dabar apie papildymą, apie optimizavimą. Anksčiau mes kalbėjome apie Veimero iniciatyvą, joje buvo kalbama apie optimizuotą lėšų naudojimą, nes, kaip žinote, gynybos biudžetai tampa vis mažesni ir Ispanijos ambasadoris pasakė, kad e, valstybių narių gynybos biudžetai kartu sudaro apie 2 milijardus eurų. Taigi būtent daug daugiau negu Junktinės Amerikos valstijos išleidžia gynybos reikmėms. Tai, tai yra tikrai didelis lėšas. Todėl mes turime iš tiesų bandyti suderinti mūsų tikslus ir suderinti taip pat mūsų turimas lėšas. Ir tik tada galėsime panaudoti e, savo turimus išteklius. Aš asmeniškai, aš, vadinasi, aš kalbu ne savo valstybės vardu. Mes kaip parlamentarai dabar kalbame savo vardu, aš kalbu ir ne frakcijos vardu. Taigi asmeniškai aš susiduriu su tam tikromis problemus ir abejonėmis. Tai būtent, kad NATO per daug priklausoma yra nuo Junktinių Amerikos valstijų. Jeigu Junktinės Amerikos valstijos nori, kad mes, amerikiečiai, tai yra europiečiai, e, imtume į savo rankas gynybą, tai gerai, mes šią atsakomybę prisimsime, būsime atsakingesni ir būsime atsakingi už savo pačių saugumą ir gynybą. Tačiau vienu momentu šitas mūsų savarankiškumas Junktinės Amerikos valstijoms nebebuvo įdomus, tai būtent Irako kare. Ji norėjo, kad europiečiai taip pat dalyvautų toje Irako operacijoje. Ir dabar, po 60-70 metų, po antrojo pasaulinio karo, vis dėlto mes turėtume paimti savo rankas, savo saugumo ir gynybos politiką. Aš norėčiau padėkoti abiems uh, atstovams, kad atvykote pas mus, bet, bet kokiu atveju diskusijos buvo labai įdomios man. Dėkuoju, panas Angurakis. Aš sakyrė proedrą. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu tam, ką pasakė generolas Abrialis. Būtent, kad dauguma ES valstybių narių mažina gynybos biudžetą ir Graikijai tai nėra tiek jau aktualu, ypatingai kalbant apie įsigijimų, pirkimų programą. Graikijoje 22 procentai daugiau yra numatyta lėšų nei praeitais metais, o NATO programai 60 procentų išaugo finansavimą. Na, bet kuriuo atveju, kalbame apie ES ir NATO. Tai iš principo kalbame apie operacijas, kurios vyksta be jokių apribojimų. Tai yra agresijos programos, tai visiškai nesusiję su Euro, ES valstybių narių teritorinio vientisumo apsauga ar gynimu. Taigi, kodėl negalėtumėme teikti, kad NATO, remiantis Lisabono strategiją, tai kas buvo pasakyta ir taip pat remiantis e, pažangia, pažangios gynybos savokomis, kodėl ši institucija ne, ne, nesimt, kodėl ji negalėtų imtis kur kas didesnio masto operacijų, žudimo operacijų įvairiose pasaulio vietose. Jeigu taip yra, tai kodėl ne, nemažinama bent jau įranga, kuri yra naudojama teritoriniai valstybių narių apsaugai. Bet kuriuo atveju visos vykdomos operacijos yra agresyvios operacijos ir tą matėme pastaraisiais metais. Kodėl čia žaidžiamas tas dvigubas žaidimas? Ir poniai Arnų, norėčiau jos paklausti ir teisingai jūs supratau. Jūs kalbėjote apie tam tikrą įtampą tam tikrą institucijų diferencijavimą. Aš gal nelabai visiškai supratau tai, ką jūs sakėte, nežinau, bet norėčiau sužinoti, apie ką konkrečiai jūs kalbėjote. Ir taip pat vienas pataisimas. Pirmadienį 2 milijardai eurų buvo numatyta ginklavimosi programai Europoje. Tai nėra teisinga tiek verta ši programa. Tačiau, mano manimo, tai nėra 2,5 milijardo, kai buvo teikta. Ponas Kombelmant. You, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Arno, pirmiausia, už tai, kad puikiai mus prieėmė gynybos agentūroje. Norėčiau padėkoti už šiltą prieimimą, svetingumą. Pirmasis klausimas. Paroninė Ešten yra agentūros vadovė. Kiek dažnai ji lankėsi jūsų štabe, jūsų agentūroje per savo kadenciją? Pirmas klausimas. Kiek suprantu iš gautų duomenų, ji dar pas jūs nėra apsilankius ir tai mane neramina. Norėčiau, kad jūs paaiškintumėte. Kitas dalykas, jūs kalbėjote apie tai, kad žengiama yra į priekį. Norėčiau paklausti, kokiu koks jūsų vertinimu yra agentūros galutinis tikslas? Jūsų karjera buvo puikiai, dirbote užsienio reikalų ministerijoje, Prancūzijoje. Ir man tiesiog įdomu, ar nebandote dabar padaryti to, ką bandė padaryti Šumanas 54 metais, kuomet buvo užsienio reikalų ministras, būtent sukurti Europos gynybos bendryją. Ar toks būtų jūsų kelionės galutinis tikslas? Ačiū. Bien, Dėkoju. Kągi, prieš perdodama žodį prelegentams norėčiau pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta dėl, dėl įrangos ir mokslinių tyrimų. Ši agentūra nekuria įrangos, kuri būtų skiriama agresijai. ES yra kariškių, kurie jungtinių tautų įgaliojimų veikia. ir atitinkamas jų skaičių žuvo karinėse operacijose. Taigi, pagrindinis darbas yra mūsų kariškių apsauga ir jokių būdų nėra išpoliai agresija prieš civilius gyventojus viskas vyksta pagal jungtinių tautų įgaliojimus, taigi viskas pagal tarptautinius standartus. Ir tiesiog bandoma apginti, apsaugoti tuos kariškius, jų artimuosius. Ir ne vien tik tai kovoje, bet ir ypatingai, kuomet yra atliekama, pavyzdžiui, atliekamas projektas dėl improvizuotų sprogmenų ir, ir taip toliau. E, Pone Arnu. Merci beaucoup, monsieur le président. Ačiū, ponia pirmininkė. Visada malonu bandyti atsakyti pono Van Ordeno klausimus. Jūs teigiate, kad jums sunku suvokti, kaip generolui Abreliui na, pa, kad jam tenka susitaikyti su gynybos agentūros egzistavimu. Na, ar, ar tikrai rimtai kalbame apie si sinergiją, visą apimantį požiūrį ir apie tai, kad norime kurti didesnius gebėjimus. Na, jei pažvelgsime realybę į akis, šiandienos realybei. Jeigu rimtai tai darome, aš netmesčiau, uh, aš taip nenurašyčiau Airijos indėlio uh, Kalbant apie Europos Sąjungą, mes norime sukurti daugiau gebėjimų draugę. Ne viena, tai turėtų daryti ne viena ar dvi valstybės narės, nes puikiai žinome, kad kai kurios valstybės yra e, svarbios lyderės e, karinėje srityje. Tai yra gerai. Bet bendra saugumo ir gynybos politikos esmė ir amerikiečiai kartais tai sako, ir, ir atvirai sako, jie nori, kad europiečiai daugiau projektų gyvendintų drauge, kolektyviai. Savo ankstesnėme poste turėjau galimybę stebėti, kaip Airija dalyvavo Čadė vykdytoje operacijoje ir prisėmė svarbės užduotis. Manau, kad tai gerai Airijai. Man Airija yra jūrų valstybė. Ir kai kalbame apie tai, kad Airija imasi vykdyti kažkokių užduočių jūrų srityje ir jie keičia savo politiką e, karinių veiksmų klausimų, tai labai svarbu. Žinoma, vertinant viską jungtinių tautų kontekste, manau, kad tai pozityvus dalykas ir gebėjimų srityje mes bandome ne tik didinti tų valstybių narių gebėjimus, kurios turi daugiausiai gebėjimų, bet ir užtikrinti tam tikrą, e, kad, kad, kad tai būtų tam tikras skatinamasis poveikis, katalizatoriaus poveikis. Ir aš laikausi nuostatos, kad mano galva tai yra svarbu, kad tokia valstybė kaip Arija dabar bus svarbesnė, kad jos pajėg, kad jos indėlis į pajėgumų vystimą bus didesnis. Toliau sinergija ir visapusiškas, visapimantis požiūris. Čia kalbame apie viską, ko, ko mes imamės. Civilinės ryties priemonės, karinės ryties priemonės, e, susijęjančios technologijos, darbas, kurį atliekame draugę su komisija, e, oro erdvės, jūrų, van, stebėsenos srityje. Tai ir yra susijęs su visą apimančių požiūrių sinergijos užtikrinimu. Manau, kad jei pažvelgsime į šiandienos realybę, pamatysime na, ir galbūt nenustepsime dėl to, kad generolui Abreliui tenka susitaikyti su tuo, kad egzistuoja gynybos agentūra. Antras jūsų klausimas patikimumo tų gebėjimų patikimumo aspektas. Tai yra svarbiausias dalykas ir tuo klausimu aš visiškai jums pritariu. Ir mes dirbame šiuo klausimu, bet manau, kad tai klausimas, kurio rimtai turimtis ir generolas Abrielis, ir mes, tai bet kokio dvišalio bendarbiavimo pamatinė sąlyga. Ir sprendžiant šį klausimą buvo rasti sprendimai, pavyzdžiui, prancūzų, britų bendradarbiavime Taip pat prant... visiškai pritariu generolo Abrielio žodžiams dėl strategijų branduolių. Aš sakyčiau, kad atsakydama jūsų klausimą, e, e, atskantočiau du dalykus - kultūros aspektai, stra... bendras strateginis pagrindas. Kiti aspektai tai juridiniai aspektai, nuostatos pavyzdžiui, Libijos e, konflikto metu buvo pasiremta kai kuriomis iš jų ir buvo pasinaudota e, dis, de, de, dislokavimo oro transportų galimybėmis. Jeigu norite panaudoti gebėjimus, reikalinga tokia bendra strategija. Ir manau, kad reikia užtikrinti pažangiosios praktikos pavyzdžių sklaidą. Tai yra svarbiausi dalykai. Ačiū, ponė Janis, už pa, jūsų išreikštą paramą. Mūsų santykiai su jungtinėmis valstijomis ger, labai gerai, kad ir Junktinės valstijos teigia, kad mes neturėtume būti visiškai priklausomi nuo, nuo, nuo kai kurių gebėjimų. Tuo pat metu tai yra labai rimtas teiginys. Tai, tai nėra kažkoks skambinimas pa, pavojaus varpais. Kai, nuvy, kai būname jungtinėse valstijose, mums praneša, kad ten biudžetas buvo labai ženkliai sumažintas. Pirmą kartą istorijoje ne, neturintis precedentas, istorija neturintis precedento mažinimo atvejai. Ir jeigu mes, europiečiai, taip pat ir Čikagos vadovų susitikime nepa, neparodysime, nepademonstruosime, kad mes esame pasirengę prisimti mums tenkančias užduotis, tai tas solidarumas nebus savaime suprantamų dalykų. Ne dėl to, kad jie nenori, bet dėl to, kad na, tiesiog tokia situacija nesusiformuotų. Ne, nenoriu daugiau nieko pridurti prie pono Danžano žodžių dėl operacijų, kurias vykdome, e, kad tos operacijos savasme nėra na, išpoliai ar, ar kovinės atakos. Kai kalbame apie ginkluotę, taip pat e, žvalgybinė stebėjimo įranga. Tai tokia įranga būtina ir gyvendinant humanitarnės operacijas, kur, kurioms mandatą suteikia ES. Ir čia svarbiausia, kiek įmanoma, turėti kiek įmanoma mm, preciziškesnę įrangą, kad tai būtų galima išvengti bet kokiu gyvybių praradimo ir netgi ginkluoti. Tai yra šio laikinė ginkluotė, kur yra labai tiksli, yra būtina vykdant humanitarnės misijas su humanitariniu mandatu. Reikia nepamiršti, kad netgi tokie gebėjimai yra būtini etiniu ir juridiniu požiūriu. Jeigu mes norime gebėti veikti ir tose situacijose, kuomet humanit, dėl humanitarinių veiksmų, dėl humanitarinių misijų ES vienbalsiai sutarė. Pone Campbellai. Tikriausiai nereikia džiaugtis apsilankimu, kai, kai na, iš tikrųjų jūs niekur nevykote, buvote namuose. Tikriausiai nereikia skaičiuoti, kiek kartų apsilanko, nes, nes ji yra pas save, yra namuose. Man atrodo, kad jį bendradarbiavo visą laiką, kalbant apie, tos, apie darbą toje agentūroje. Toliau, koks yra tikslas, pobūdis CED, jos, tos agentūros pirmtakė institucija yra jau istorijos dalykas. Now I come back to uh, la CED. Um, uh, I think that the objective is to support. Sakyčiau, kad mūsų tikslas yra pa, pa, prisidėti prie tų, vykdant tas operacijas, ko, ko, kokias valstybės narės yra pasirengę vykdyti. Uh, Čia kalbame apie suvereniai priimtus sprendimus, o gynybos agentūros kontekste jos gebėjimai gali būti panaudojami suvereniems sprendimams įgyvendinti. Gynybos pajėgumai. Tuo pat metu valstybės nori, kad būtų kiek įmanoma našiau įgyvendinami sprendimai ir kad, tai būtų, kad būtų užtikrintas tarpusavio saveikumas. Ministrai visada tai akcentuoja savo sprendimuose. Geresni gebėjimai Europoje, didesnis našumas ir užtikrinant geresnius gebėjimus, vienas svarbiausių veiksnių - gebėti geriau dirbti drauge, užtikrinti tarpusavio saveikumą. Taigi toks dabar yra tikslas, o visa kita priklausys nuo politinių sprendimų priimamų aukščiausių lygmenių, priimamų e, institucijose. Ačiū. Merci, monsieur le président. Euh, je pense... Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi mano kolega kalbėjo angliškai, aš savo leisiu kalbėti prancūziškai. Atsakydamas į klausimą dėl institucijų bendradarbiavimo pridėtinės vertės ir ištekliau bendro valdymo pridėtinės vertės. 21 valstybė dalyvauja NATO ir 13 valstybių. 13 yra arba ES, arba NATO narės. Taigi mes e, vertiname savo darbą ne tik e, kalbant apie tas institucijas. Ir apie skaičius tų organizacijų narių skaičius skiriasi, tikslai skiriasi, vizija skiriasi ir nežiūrėti, tai jos kartais bando susitarti dėl tų pačių klausimų. Taigi, iš esmės, valstybės narės prašo, kad mes simtumėmės vienos ar kitos ryties ir mes bandome e, pasiekti maksimumo, išvengti e, veiklos dubliavimo ir užtikrinti, kad mūsų gyvendami projektai būtų vienas kitą papildantis. Kai sakau, tai turiu omeny, kad nepakanka e, vien pasitenkinti tuo, kad mes žinome, kad kiti nedaro to paties, bet mes įmame spręsti problemą ir, ir kai sprendžiame ją, imamės atskirų jos aspektų e, atskirų temų, e, sprendžiant tą problemą, arba, arba imamės skirtingų to sprendimo gyvendinimo etapų. Tai yra, sava, tai yra visiškai aišku, peržiūrint mūsų veiklą, nežinau kaip su ES, bet mes imamės e, nurodytų projektų, kurių valstybės narės nori imtis. Ne tik ES narės. Ir Aš sakyčiau, kad pridėtinė vertė taip sukūriama ir užtikrinama, nes mes dirbame bendra, bendroje saugumo ir gynybos srityje. Toliau, kalbant apie pajėgumų panaudojimo garantijas. Tai yra labai rim, rimtas klausimas ir aš apie tai kalbu kiekvienoje sostinėje, kurioje lankausi, kuriuose lankausi. Būtina, kad kiekviena valstybė individualiai atsižvelgtų, individualiai įvertintų solidarumo ir suverenumo balansą pusiausvyrą. Visi sprendimai yra priimami suvereniai, bet tie, tie sprendimai turi būti grindžiami solidar, solidarumu. Reikia spręsti, valstybė turi vertinti, ar, ar, ar ji galės e, prisidėti kokiais nors gebėjimais, ta, ta, gyvenant kokį nors projektą, kurią ji rengtųsi siūlyti visiems įgyvendinimui. Tai priklauso prie, nuo, tam tikros kultūr, nuo tam tikrų kultūrinių tradicijų šalies, nuo kitų dalykų. Tai yra sudėtingi klausimai ir būtent juos sprendžiame prieš imdamės kokiu nors operacijų. Kai kalbu apie kovinę galę, Jūs visi puikiai žinote Vašingto, Vašingtono sutarties penktą ir ketvirtą straipsnius, kur yra apibriešti mūsų siekiai. Tie siekiai yra labai aiškiai apibriešti ir e, buvo priminti Lisabono sustikime praėjusiais metais. Ir mes tuo, tuo pagrindu ir rengėme strategiją. Paskutinė mūsų operacija buvo vykdyta Libijoje ir būtina, kad mums būtina turėti gebėjimus, kurie mums leistų gyvendinti visą galimą operacijų spektrą. Mums reikalinga ir kovinė gale. Ir taip yra NATO organizacijoje ir, ir tą turi suvokti valstybės narės, kurios siūlo vieną ar kitą projektą ir kurios taip pat yra ES narės. Kaip mes dirbame? Mes dirbame žengdami nedidelius žingsnius. Politinių lygmenių abi organizacijos bando susitarti. Tas mažų žingsnių ta strategija reiškia, kad mes siekiame išmintingos gynybos, vykdyti išmintingos gynybos politiką. Tai yra dirba grupė kuri prisi, kurie imasi vieno ar kito projekto. Ir, ir, dirb, ir ta grupių visuma, visos tos grupės užtikrina sklandžią mūsų veiklą, sklandų darbą. Pavyzdžiui, mano atveju mes užtikriname gebėjimo prieinamumą, kad galėtume gyvendinti na, tas misijas ir vykdant šį darbą, be abejo, abipusis pasitikėjimas yra gyvybiškai svarbus elementas. Viena iš, ank, iš anks, tai yra absoliučiai būtina sąlyga, kad būtų galima greitai, patikimai, tvirtai vykdyti operacijas ir valstybės narės pasirenka, su ko jos nori bendradarbiauti. Toliau mūsų priklausomybės nuo jungtinių valstybių klausimas. Aš pratęsiu ponios Arnų mintį ir pasakysiu tą patį. Tai aktualu europiečiams ir tai aktualu amerikiečiams. Reikia, kad europiečiai nepamirštų, suvoktų, kad tokia priklausomybė egzistuoja ir prisimtų jiems tenkančią atsakomybę. Projektų, kuriuos, kur imamės pobūdis Na, čia vėlgi tenka minėti tavo kovinių išpolių e, sampratą. Kalbu ne apie kolektyvinę gynybą, bet apie tos projektus, kuomet kolektyvinė gynyba netaikoma. Pavyzdžiui, transportonių priemonių logistika, kurios, yra, kurios gali atlaikyti ataką. Tai yra įprastiniai gynybinės, e, kolektyvinės gynybos strategijos elementai. Toliau lėktuvai mes, kuomet mi, kalbame apie pakrančių stebėsenos gebėjimus ir įrangą, tai irgi yra kolektyvinės gynybos dalis. Kai vykdame kažkokį projektą, kurį pasiūlė valstybė narė moterų, e, moterų dalyvavimas e, atsakingose postuose gynybos sektoriuje. Na čia įvairiausio pobūdžio projektai. Tai nėra kažkokio tai. Nėra apsiribojama tik vienos rušies operacijoms. Kai kalbate apie operacijas susijusius su kovinėmis atakomis, tai dažniausiai būna išorės operacijos. Uh, Reikia išsia... Pavyzdžiui, jeigu šalis iš pietų prisideda prie kolektyvinės gynybos šalies, kuri yra šiaurinėje dalyje, tai tai yra esminis indėlis. Ir valstybės dalyvauja išorės saugumo užtikrinimo operacijose. Bet čia nėra kažkokio tai prieštaravimo ar papildomumo, kai kalbame apie kolektyvinę gynybą ir išteklių panaudojimą kolektyviniai gynybai. Tuo ir baigsiu. Bien, merci, mon général. Ačiū, generolė. Jei kolegos nebent prašo žodžio, darau išvadą, kad viskas e, yra aišku. Generolė, uh, Aš tikiuosi, kad susitiksime su jumis po Čikagos vadovų susitikimo. Briuselis Lisabona buvo lengvesni renginiai, bet po Čikagos susitikimo tikiuosi ateisite pas mus ir pristatysite, kaip vyko darbas. O, ponė, direktorė, kreipiuosi jūs, mes žinome, kaip dirba Europos gynybos agentūra, kur link jie eina ir mes lauksime informacijos ataskaitų apie tai, kaip sekasi gyvendinti visus e, projektus. O kalbant apie politinę tarpusavio priklausomybę, tikriausiai turėsime galimybę pasikalbėti apie tai su vyriausiai galiotinė Strasbūre kitą savaitę. O iš jūsų mes nuolatos gauname informacijos apie tai, kaip jums sekasi gyvendinti projektus. Ir jau du metus vyksta intensyvios diskusijos po Lisabonos atės įsigaliojimo uh, apie gynybos agentūros vaidmenį. Ir aš sakyčiau, kad darbas, kuris buvo atliktas, signalizuoja, kad mes einame gerą kryptimį, kad ir tuo galima tik džiautis, tai sveikintina. Kaip jūs paaiškinote, yra konkrečių dalykų ir aš manau, kad politiniai ir biudžetiniai suvaržymai yra, na, atsispindės mūsų strategijoje, uh, Bet tai taip pat, manau, aiš, reiškia aišku spaudimą ir būtinybę, kiek įmanoma, gyvendinti kiek vienas veiksmingesnės programas. Ir konkretus aspektai yra labai svarbus. Tai aktualu yra piliečių atžvilgių, kurie yra mokesčių mokėtojai, o vertinant mums iškylančius iššūkius, juos vertindami taip pat turime nepamiršti visų mūsų šalių piliečių ir ačiū už tai, kad atėjote, kad radote laiko ateiti pasikalbėti su mumis ir galite nebijoti tuo, kad mes labai atidžiai stebėsime, kaip jums sekasi toliau dirbti. Ačiū. Dviejų minučių pertrauką, o po to perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Thank you. Bien, pour... Euh, Kągi, dėl kito klausimo. Ponas Pašku dabar e, perims pirmininkavimą. <laughs>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 is, is de, de, de, de, zijn ook. Nou, I know that. Thank you. That's it, we have to start. Kągi, tęsime darbą. Norėčiau pasveikinti poną Fabio Dele Piazza, kuris yra COARM pirmininkas. Jisai su mumis aptars labai svarbų klausimą, tai yra ginklų eksportas. Vis, mūsų tai labai domina, Tai yra tas klausimas, kuris dažnai yra aptariamas įvairiose diskusijose. Aš manau, kad yra nemažai reglamentų, kurie yra priimti ES ir įgyvendinami. Ir yra aštuoni kriterijai, kurių reikia laikytis. Esu įsitikinęs, kad kolegos pasisakymas įžieps tikrai diskusijas. Taigi, ponė Dėlė Piaca, žodis jums. Ačiū, ponė Pašku. Labas vakaras visiems. Dėkoju už kvietimą komitetui pristatyti COARM veiklą per 2011 metus. Kaip tikriausiai žinote, aš mane vyriausiai galiotinė paskyrė kaip nuolatiniu darbo tarybos darbo grupės, kuri, kur, kuri sprendžia įprasinės ginkluotės klausimus pirmininku. Pradėjau darbą sausio pirmąją dieną. Praėjo faktiškai beveik vieneri metai man atliekant šias pareigas ir šiandien man pir, pirmoji galimybė laikytis tos tradicijos, kurią parlamentas pradėjo ketvirtaisiais metais, surenkti klausimus su šios darbo grupės pirmininku. Žinau, kad 9 metais tokie klausimai vyko, pirmininkaujant Švedijai. 2010 metais per 11 metų pirmąjį semestrą nebuvo įmanoma surenkti klausimų dėl įvairių problemų, dėl to, kad vyko Lisabonos starties įgyvenimo procesas, buvo kuriama išorės veiksmų tarnyba ir taip pat Europos parlamente pasikeitė pranešėjas šiam konkrečiam klausimui. Taigi norėčiau šiandien savo pasisakymę gan trumpai pristatyti mūsų veiklą, po to bus klausimai ir atsakymai, kokia yra mūsų darbo grupės darbo atverkė šiems metams ir taip pat kokios yra prognozijas, kur daugiausia pastangų skirsime 12 metais. Tikiuosi, kad per ateinančius mėnesius mes atkursime šią pusmečio ar kasmetinę klausimų tradiciją. Europos parlamentas mums yra labai svarbus partneris šiame procese. Mano kolega, kuris atsako klausimus, kuriuos gauna arba iš komisijos, arba iš tarybos, arba iš Europos parlamento mūsų darbo grupėje. Taigi, iš principo, mes stebėme situaciją, kas vyksta taryboje šioje srityje ir labai vertiname dialogą su Europos parlamentu ir kitais partneriais, skaitant pilietinę visuomenę. Norėčiau trumpai pristatyti vykstantį darbą mūsų prasnės ginkluotės darbo grupėje. Pagrindinis tikslas yra įgyvendinti tarybos bendrąją poziciją 944 2008 metų. Bend, bendrai pozicijai po kelių dienų sais treji metai Na ir pagal jos nuostatą pozicija turi būti peržiūrima praėjus triems metams nuo prieimimo. Tai bus pagrindinė mūsų veikla 12 metais. Per pastarosius mėnesius mūsų darbo grupė daug dirbo bandydama pasirūpinti, kad valstybės narės suderintų kiek įmanoma savo eksporto kontrolės politiką šioje srityje. Kaip įsivaizduojate, uh, Pastarėjai 12 mėnesių buvo labai aktyvūs, atsižvelginti tai, kas vyko artimuosiuose rytuose, Šiaurės Afrikoje ir bendrai vertinant, kokį poveikį mūsų eksporto politika turi ir kaip valstybės narės tą poveikį vertina ir analizuoja. Taigi, KOARM darbo grupė vis dažniau posėdžiauja, yra 2011 metais įvyko devyni oficialūs posėdžiai, du neoficialūs. Dažniausiai jie vyksta pirmininkaujančioje valstybėje, nors jie nėra jau mūsų grupės pirmininkai. Taip pat dialogai su nevyriausybinėmis organizacijomis nuolatos vyko įvairiomis NVI grupėmis ir ypatingai su viena Britų nevyriausybinė organizacija, kuri ypatingai aktyvi komercinių ginklų eksporto srityje. Taigi, keitėmės nuomonėmis e, mūsų darbo grupėje. Ypatingai įvairiais e, jautriais klausimais, kurių aktualumas sustiprėjo. Kas mėnesį keitėmės nuomonėmis apie eksporto kontrolės politiką įvairiose valstybėse narėse, vertinant regiono kontekste. Taip pat e, ribončių priemonių įgyvendinimą, jungtinių tautų arba ES e, autonomiškas e, priemonės. Diskusijos e, vyko dviejopų pagrindų. Viena vertus daug kalbėjome apie tai, kaip galima sureaguoti ir veikti, vertinant tai, kas vyksta artimuose rytuose, Šiaurės Afrikoje. Ir dažnai valstybės narės, kai kurios valstybės narės, uh, net neturi reguliuojančių priemonių, kad galėtų greitai sureaguoti ir suspenduoti licenzijas, kurios buvo išduotos. Dėl to nacionaliniu lygmeniu mes ir įgyvendinome kelis procesus e, dėl tinkamo reguliavimo valstybėse narėse tam, kad šalis galėtų, valstybė narė, galėtų blokuoti, suspenduoti nedelsiant eksporto licencijas, kurios buvo išduotos anksčiau. atšaukti jas ir ar nebūtinai jas atšaukti ir anuliuoti, bet suspenduoti. Taigi, kai kurios valstybės narės e, parlamentų prašymų pradėjo oficialias nacionalinės politikos peržiūras šioje srityje ir tos peržiūros vis dar vyksta. Aš manau, kad šis procesas tam tikrą prasme suteiks daugiau svorio būsimai pozicijos peržiūrai, kuris tikimės įvyks 12 metais. Taigi tiek apie kasdienį mūsų darbą. Bet buvo tokių ir išskirtinių mūsų darbo grupės darbo elementų. Tai matyti mūsų darbo grupės ypatumas, kuomet apal, vyksta Falijos talio diskusijos dėl konkrečių iškilusių problemų. Taip pat pradėjome parengiamai darbą, atsižvelgiant į laukiant bendrosios pozicijos, 15 jo straipsnį. Tas procesas turėtų prasidėti per ateinančias kelias savaitės ir matyt, jis vyks e, visus ateinančius metus, bandant įvertinti tai, kas buvo padaryta gyvendinant bendrąją poziciją ir ar ta priemonė yra pati tinkamiausia reguliuojant ginklų priekybą ES lygmenį. Taigi, kaip jau sakiau, pirminiai parengėmiai darbai 11 metais buvo atlikti, pradedant e, vertinimą, valstybių narių bendrosios pozicijos vertinimą. Žinoma, tai yra darbai, kuriuos atlieka valstybės narės, jos atlieka tuos vertinimus ir apžvalgas, tačiau mes ieškosime galimybių įtraukti ir kitus interesuotus asmenys, būtent ir Europos parlamentą į šios procesus. Tai yra peržiūra, tai nėra patikrinimas, tai tiesiog yra įvertinimas to, kas yra pasiekta, atsižvelgiant į tai, kad priemonė yra netokia jau ir sena, trejų metų e, priemonė, bendro, bendroji pozicija, kuri buvo įgyvendinama tik trejus metus ir dar nėra rezultatų įvertinimo. Aišku, ta pozicija iš nieko neatsirado, tai yra Elksenos kodekso sėkmingas e, tesinys, tai yra tam tikras palaipsninis e, procesas, kuris ir leido priimti šį teisės aktą. Tačiau tai yra dokumentas, kuris gan yra dar jaunas. Ne ir to dokumento įgyvendinimas ir atitinkamos uh, pamokos, ko galime pasimokyti iš tų trejų metų. Aišku, ta apžvalga nebus tokia jau plati. Tiesiog bus daugiau sistemiškai analizuojama ši pozicija, bet nebus um, peržiūrimas ir koreguojamas pats tekstas. Tiesiog um, tai yra nebaigtinis procesas, kuris uh, turės būti pagristas vertinimo rezultatais. Ir um, galimomis priemonėmis, kurių imsis valstybės narės, kai ta peržiūra apžvalga bus užbaigta. Tai gali būti ir bendrosios pozicijos oficialus pakoregavimas, tačiau matyt daugiausia dėmesio bus skiriama e, vartotojų e, gido, e, vartotojų vadovo mm, apžiūrai, peržiūrai. Tai yra tam tikras orientacinis dokumentas, kalbant apie par parametrus ir bendrosios pozicijos įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu. Taigi valstybės narės yra susidomėjusios vartotojų vadovų, naudotojų vadovų, bandydamos išsiaiškinti, kaip jį būtų galima atnaujinti, pakoreguoti, bus galima atnaujinti ir pakoreguoti po apžvalgos proceso, pozicijos apžvalgos proceso. Bet gal apie tai mes pakalbėsime vėliau per diskusijos. Uh, O dabar dar norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną svarbų mūsų darbo grupės prioritetą 12 metams, tai yra ginklų priekybos sutarčių dėrybinis procesas. Kaip žinote, nuo 2010 metų ad hoc pagrup, pagrupis, kuris e, sprendžia nusiginklavimo ir ginklų kontrolės klausimus, buvo įsteigta įsteigtas tas pogrupis, vertinant ES e, dėrybas konferencijoje. Kartą per mėnesį susitinka šis pogrupis ir labai detaliai, konkrečiai aptarė ES poziciją e, tose dėrybose. Mes e, rengėme dokumentus, vidinės gairės, kurios buvo labai naudingos kaip orientyras ir ES, ir valstybėms narėms pasisakant tose parengiamo komiteto susitikimuose. 2012 m. konferencija bus įgaliota aptarti ir dėrėtis dėl sutarties, laikantis rekomendacijų, kurias pateiks parengiamasis komitetas. Komitetas, kuris posėdžiavo jau keturis kartus tarp 10-11 metais ir vis dar uh, vasario mėnesį dar kartą susitiks, posėdžiaus ir aptars procedūrinius klausimus ir padarys išvadas dėl esminių diskusijų įvykusių apie sutarties turinį. Taigi dabar šiame, šiuose dėrybose yra parengtas jau dokumento projektas, kurį parengė parengiamo komiteto pirmininkas, ambasadorius Mauritanė iš Argentinos. Uh, mes ir dvišaliuose kontaktuose su pirmininku ir su kitomis delegacijomis ir parengiamajame komitete bandėme pasirūpinti, kad tas atspirties dokumentas būtų kuo galima labiau priderintas prie ES pozicijos dėl ginklų kontrolės sutarties ir mes siekiame labai gyvos, energingos e, sutarties, kur būtų aiškus e, kriterijai, parametrai, kur priekyba įprasnė ginkluotė būtų atsakingesnė ir skaidresnė. Mums 2012 metai yra galutinio tikslo metai, taigi mes siekiame užbaigti dėrybas 12 metų Liepos mėnesį. Nenorime, kad dėrybos užtruktų ilgiau, ypatingai dėl to, kad manome, jog ambasadorius Mauritan ir parengiamasis komitetas apskritai sugebėjo išsaugoti labai svarbų pagreitį, pagrindiniai suinteresuoti asmenys remia procesą, JAV 9 metais pakeitė nuomonę, Kinija taip pat yra labiau linkusi siekti teisiškai saistančios sutarties, prieš vienerius metus jie to net nesvarstė, Rusija irgi rodo šiokių tokių e, ženklų, pasirinkimo ženklų judėti į priekį, Mes esame viena iš 50. Tai yra viena iš valstybių narių saugumo taryboje, kuri balsavo už šią sutartį. Taigi tai buvo pažangi jėga ir bandoma taip pat įtraukti ir trečiasias šalis, pramonės atstovus tam, kad šis procesas būtų visai traukiantis ir sėkmingas, sukuriant tokią priemonę, kuri numatytų vienodas sąlygas įprasnės ginkluotės eksporto srityje. Galiausiai keletą žodžių dėl kitos veiklos, kuri irgi yra svarbi mūsų darbo grupiai, bet gal netokia aktuali. Būtent kita mūsų veikla susijusi su bendrosios pozicijos kriterijų propagavimu šalia kaiminėse ES valstybėse narėse 2010 metais priėmėme, buvo priimtas žūp sprendimas, pagal kurį buvo surinkta įvairių užsienio tokių renginių Balkanų regione, pietų, pietryčių Kaukaze, Šiaurės Afrikoje, propaguojant poziciją, bendrąją poziciją, taip pat propaguojant ir tos pozicijos kriterijus. Taip, taip pat pagal šią tarybos sprendimą mes planuojame keturis vizitus, apsilankimus šių valstybių, kurias minėjau iš tų regionų. Aukšti pareigūnai lankysis vienoje ar keliose valstybėse narėse ir bus tiesiog diskusijos personalo lygmenių apie įvairią veiklą, apie tai, kokie veikėjai tame dalyvauja, licencijavimo pareigūnas, muitinės, departament, muitinės priekybos užsienio reikalų ministrai. Dar vienas studijų vizitas įvyks Čekijoje, trys jau įvyko. Čekijoje planuojamas surengti šį vizitą 12 metais. Na ir tas galutinis apsilankimas leis mums įgyvendinti tarybos išvadą ir įvertinti atliktus darbus ir pamastyti, ką būtų galima daryti toliau. Taigi tikimės, kad 12 metais mūsų darbo grupė toliau įgyvendins sprendimą dėl tokių renginių užsienyje. Dar vienas mūsų darbas - metinės ataskaitos paskelbimas apie įprasnės ginkluotės eksportą. Tai yra didžiulis uždavinys - 800 puslapio ataskaita, kur bus įtraukti visi dešimtaisiais metais aprobuoti ginklai valstybėse narėse. Tai tikrai pareikalavo nemažai darbo. Tikimės, kad publika, publikacija pasirodys metų pabaigoje. Na ir dabar, mielai, galėčiau pristatyti ir kitą mūsų darbo, darbo grupės veiklą. Per pastarosius mėnesius politinis dialogas trečiomis šalimis pasirengimas e, susitikimams su ambasadoriais ir taip toliau, bet gal tiek tam kartui ir dabar atsakyčiau į klausimus. Ačiū. Uh... Ačiū. Ponas Romeva paprašė žodžio. Ačiū, tikrai džiugiuosi, kad jūs esate čia, nes aš domiuosi šiuo klausimų jau seniai domiuosi. Buvo patvirtintas tekstas ir neturėjau galimybės aptarti to su ko arm atstovais, taigi tikrai džiaugiuosi, kad esate čia ir kad vaidinate, kad esate ko arm institucijoje nuolatiniu pagrindu, nes prieš tai, kas pusę metų viskas keisdavos ir buvo šiek tiek sunku domėtis E, šios struktūros veikla. Konkretus klausimai, kuriuos ką tik iškėlėte. Aptarsiu keletą iš jūsų paliestų temų. Visų pirma, bendra prieptis, kurią pristatėte, tai susiję su visa temų grupe. Viena iš problemų, kurią nuolatos sutinku, netgi kal, nekalbant apie pačią bendrąją poziciją, bet tos pozicijos citavimą, nes visos valstybės narės, kiekviena valstybė narė, bando įvertinti, ką ji nuveikė, kokiu priemonių ėmėsi ir pasigendu analitinių išvalgų, taip pat jau egzistuojančių įstatymų pristatymo, kad būtų užtikrinta, jog ta bendroji pozicija būtų visapusiškai gyvendinta visose valstybėse narėse, kad tos atskiros sistemos bendrąją poziciją sustiprintų, kad ji taptų naudingesnė, nes bendroji pozicija yra tam tikrų standartų rinkinys. Ir atskirose valstybėse narėse yra individuali situacija, taip vadinama pažangioji praktika. Ir vertinant tai, aš darau išvadą, kad bendroji pozicija yra remiama žemia, žemiausiųjų bendrų vardiklių, o ne aukščiausiais standartais egzistuojančiais valstybėse narse, o būtent to ir turėtume siekti įgyvendindami tą poziciją ir, ir laukdami būsimų diskusijų. Kitas svarbus aspektas susijęs su mūsų patirtimi kontrolės srityje mm, reikia gerų teisės aktų, tačiau kartais mes atsižvelgiant į tai, kad, kad pavyzdžiui, kokia nors teritorija iškyla kontrolės nebuvimo problema, kontrolės trūkumo problema, tuomet pozicijos įgyvendinamas tampa sudėtingesnis. Trečias dalykas - bendros pozicijos peržiūra, tarpinė peržiūra kokius etapus jūs nu, tos peržiūros numatote, kada tai vyks ir kokius konkrečius etapus numatote, kad mes galėtumėme sekti diskusijas, taip pat kokia apreptis numatoma. Jūs minėjote, kad apreptis bus labai siaura. Na, puiku, bet aš taip pat suprantu, kad yra daugybė kitų aspektų, kuriuo turėtume nepamiršti vykdydami tą peržiūrą. Pavyzdžiui, kalbant apie bendrą na, tą patvirtintą misiją. Toliau. Prekybos ginklais sutartis. Aš suprantu, kad dabartinės diskusijos šioje srityje yra gana optimistiškos nes aš domiuosi šiuo klausimu jau beveik 15 metų ir man kelia susirūpinimą tai, kad, iki šiol, kad tai iki šiol nepadaryta. Ir mums atsiveriančios galimybės yra tikrai svarbos. Tačiau reiktų laukti, kad ne tik, kad kiti priimtų sprendimus. Man rūpi, ką mes kaip ES galėtume nuveikti, kaip ES užtikrins, kad ji užimtų lyderės poziciją būsimose tos ginklų pardavimo sutarties e, aptarime. Visada žinome, jeigu Junktinės valstijos, Rusija ar Kinė nedalyvauja, tuomet labai sunku kažką nuveikti, pasiekti ir pakeisti. Tačiau kaip užtikrinti, kad ES taptų lyderę svarstančios dalykus? Galiausiai paskutinis. Bet tai tikrai įdomi tema, mes retai apie tai kalbame, niekada apie tai nekalbame. ką ES delegacijos galėtų nuveikti, kad išsiaiškintų, kokios valstybės, kurios valstybės kelia susirūpinimą. Mū, dabar mūsų svarstytas pranešimas atskleidė, kad e, bandant patvirtinti šią bendrąją poziciją išriškėjo labai daug spragų. Noriu paklausti, ir, ar bandoma sudaryti tokių nerima keliančių valstybių sąrašą, remiantis sukaupta bendrosios pozicijos įgyvendinimo patirtimi pona Liozing ir paskui ponas Campbell. Ja, dank. Ačiū. Aš iš karto norėčiau pritarti tam, ką pasakė anksčiau kalbėjęs e, parlamentaras, mano nuomonė. Čia mes kalbame ne vien apie pasienio kontrolę, tačiau man čia kyla aiškus klausimas, tai kaip bus suteikiami leidimai eksportui, kai aš dabar peržvelgiu visus kriterijus, tam eksportui. E, čia, pavyzdžiui, kaip pažydžiamos tarptautinės teisės normos stabilumą, kad, e, kad tos valstybės, pavyzdžiui, jos e, vidau, vidaus politikoje vykdo represijas. Taigi, norėčiau pasakyti, kad prie, per dešimt metų Saudo Arabijai buvo neleista įsigyti tik tai vienos licencijos o 7,5 e, procentai ES ginklų eksporto vyksta būtent į Saudo Arabiją. Čia kažkas yra ne taip. Man atrodo, kad mes čia daugiau kontroliuojame pasienį arba per sieną keliaujančius ginklus, o licencijos, jos yra dalyjamas į kairę dešinę, nesvarbu, kad mes sudarėme tas uh, kriterijų katalogus. Čia aš neturiu jums pasakoti, kas vyksta Saudo Arabijoje, kaip ten yra pažeidinėjama žmogus teisės. Aš tiesiog norėčiau paklausti, kaip jūs įsivaizduojate ateitį šitos prekybos ginklais sutarties, e, remiantis tais e, kriterijais, kurie turi, kurių turi būti laikomasi išduodant licencijas. Čia aš jau dabar e, norėčiau priminti ir Šiaurės Afrikos regiono valstybės situaciją. Čia jau pasarai dešimtmetį jau buvo taikomas panašios taisyklės dėl tų ginklų priekybos. Tačiau mes žinome, kad e, ginklais buvo prekiaujama, kad mes žinome, kad ES valstybės narės siuntė, perdavinėjo tuos ginklus į Šiaurės Afrikos regioną. Ir uh, tos valstybės, aišku, naudojasi tais ginklais. Ir dar norėčiau paklausti, ar iš tiesų leistina, kad e, Prancūzija per Libijos karą pardavinėjo arba tiekė ginklus sukilėliams Libijoje, nepaisant to, kad buvo ginklų embargas paskeltas. Be to, e, aš manau, kad tokie atvejai tarsi sudaro e, pavojingus precedentus kad ES valstybės narės gali dabar eksportuoti savo ginklus į trečiasias e, šalis, nepaisydamas egzistuojančio taisyklių. Aš manau, kad tokiu atveju turėtų būti užtikrinamas skaidrumas prekiaujant ginklais ir kad pačios įmonės, kurios gamina e, ginklus, kurios parduoda ginklus, turėtų teikti ataskaitas apie tokią prekybą. Aš manau, kad būtų prasmingiau sukurti e, ES vidaus kontrolės instancija. Ir kad būtų renkamos tam tikros deklaracijos ir ataskaitos iš e, ginklų gamintojų. Taigi, čia trumpai laiko turėjau ir e, tik uždaviau. Taigi, panas Kauneris. E, Aš norėčiau paklausti dabar dėl ataskaitos, pana dėl, dėl apiacijos. Jūs uh, uh, Kokius įgaliojimus jūs turite, e, kad sustabdytumėte prekybą ginklais? Taigi būtent, ar jūs taikysite tam tikras licencijas Europos lygių, o užuot taikę nacionalinės licencijas? Ar, ar komisija, ar taryba ir e, tai dabar kaip tik ir Europos parlamentas, e, kaip tik dėl Lisabono sutarties ar kitų priežasčių e, turi kartu spręsti su komisija ir taryba dėl šių klausimų. Ar tai yra nustatyta dabar šioje institucijų sąrangoje? Ačiū. Aš nežinau, ar dabar galėčiau užduoti Jums klausimą. Ar Jūs bendradarbiaujate su Švedijos agentūra, tai yra su Ciprija? Aš e, čia jau praėjo šiek tiek laiko, tačiau jūs e, vis dėlto turėjote bendradarbiauti šioje organizacijoje. Ačiū. Aš norėčiau pradėti nuo paskutinio klausimo. Aš manau, kad e, atsakymas į šį klausimą galėtų paaiškinti ir kitus klausimus. Taigi jūs klausomės asmeniškai, kokius mes turime įgaliojimus, kad galėtume sustabdyti arba nu, nu, atimti eksporto licenciją. Iš tikrųjų, šitas sprendimas um, pritarti licenzijai arba ją atimti yra priklausomas tik tai nuo valstybės narės. Yra tam tikri bendri kriterijai ir kiekviena valstybė narė turi nuspręsti, vertindama ypač e, šitas e, ginklų eksporto e, prašymus, ar suteikti leidimą ar ne. Ir tik valstybė narė, narė turi nuspręsti, ar suteikti tokią licenciją, nes būtent prašymą dėl ginklų eksporto gauna jį. Valstybės narės, žinoma, e, gali savo vertinime e, įvertinti visus parametrus, ar jie tinkami ir to istorija baigtųsi. Tačiau dabar atsižvelgiant į septintą straipsnį e, bendros pozicijos, reikia suderinti vis dėlto tokias procedūras ir tokias taisyklės ir sukurti atitinkamus mechanizmus kaip Koarum galėtų keistis informaciją, kurią aš jau minėjau anksčiau, kad galėtų gauti tą informaciją. Ir tai yra vienas iš e, esminių mano pranešimo elementų. Tai būtent e, reikia e, tokių mechanizmų keistis informacija ir taip būtų uh, užtikrinta daugiau suderinimo ir daugiau sanglaudos šioje srityje. Bet tikriausiai jūs žinote, kad uh, kiekviena valstybė narė, uh, kad uh, kiekviena valstybė, kuri suteikia licenciją eksportuoti ginklus į trečią valstybę, jį turi pranešti apie tai. E, būtent e, ir tai yra užtikrinama per mūsų e, saugumo sistemą. Ir, ir turi taip pat būti nesuteikiamas tokios licencijos, kurios yra identiškos toms licencijoms, kurios buvo nesuteiktos. Tai būtent remiantis informacija turima mūsų E, sistemoje. E, ir, žinoma, turi būti pažymima mūsų sistemoje, ar e, valstybė narė suteikia licenciją ar ne. Tai būtent visa informacija, tai būtent patikima. Žinoma, ar šitą sistemą veikia ar ne, mes spręsime tik tai įvertinę galutinius rezultatus. Tačiau bet kokią mes turime svertų ir atsvarų sistemą sukūrę. Ir e, valstybės narės savo eksporto politikoje turi laikytis šios sistemos ir taisyklių. Mes e, iš tiesų e, nesilaikome mažiausio verdiklio arba mažiausio standarto. Ir Nes, e, sakykime, tos valstybės narės, kurios atmeta daug licencijų arba jų nesuteikia, jos sukuria tam tikrą precedentą. At, net mm, ne, ne, nepriimti, tai yra nepatvirtinti tų licencijų ir kitoms valstybėms narėms. Tai yra sukūriamas tam tikras standartas. Bendras standartas. Taigi, e, e, iš esmės, e, galbūt aš atsakiau į daugelį iš jūsų klausimų. Dabar. Dabar dėl pačios kontrolės. Mm, čia klausimas galbūt keliamas turėtų būti ne tiek dėl pačios kontrolės, bet dėl autorizavimo, tai yra patvirtinimo. Čia visų pirma reikia atsižvelgti į tai, kaip kas apie trečiąją valstybę yra pasakoma, pavyzdžiui, tarptautinio žmogaus teisų teismo sprendimuose arba kokią informaciją surinkti apie žmogaus teisų pažeidinėjimus. Mes turime įvertinti kiekvieną konkretų atvejį. Ir kiekvienoje valstybėje narėje turi būti vertinamas kiekviena eksporto, kiekvienas eksporto prašymas atskirai. Būtent uh, sprendžiama, kokie ginklai, kokio, kokios rūšies eksportuojami, koks yra galutinis vartotojas, kam turi būti vartojami tie ginklai. Ir, žinoma, mm, e, taikomi ir ginklų embargai, tačiau jūs negalite visiškai išbraukti iš tos valstybės, e, kuria taikomas embargas, iš apskritai iš eksporto arba iš prekybos e, sąrašų. Čia būtent svarbiausias dalykas yra, kad labiausiai kreipiamas dėmesys į tai, ar yra pažinėjama žmogaus teisės toje valstybėje. Jeigu jūs, pavyzdžiui, parduodate kokią nors valstybei e, nariai e, karinį laivą, tai jūs sunkiai įsivaizduojate, kad, tai, sakykime, tas laivas galės būti panaudojamas pažeidinėti žmogaus teisės. Čia visų pirma dalyvauja e, šiuose dėrybose, pavyzdžiui, perkant laivą, užsienio reikalų ministras, gynybos, gynybos ministras, nevyriausybinės organizacijos. Ir įvertinamos visos aplinkybės, ar iš tiesų verta parduoti tą laivą, ar e, bus juo pažydinėjamos žmogaus teisės. Taigi, visą tai atsispindi ir metinėse ataskaitose. Ten visi ginklai yra suskirsti į rūšis e, ir, ir tai skirstos e, į kol jų kiekį, jų vertę. Ir tada sprendžiama, kiek ir ko eksportuojama. Svarbiausia yra inform, turėti informaciją, kokie ginklai yra eksportuojami ir mm, ar, sakykime, tų ginklų eksportas e, galėtų prieštarauti kriterijui, kuris yra bendroje pozicijoje. E, kartais valstybės narės e, vykdo netinkamą vertinimą, tačiau bet kokiu atveju valstybės narės privalo atlikti tokį patikrinimą, remdamasi turimais kriterijais Ir e, tai yra valstybių narių atsakomybė. Aš norėčiau pasakyti, kad tas skaidrumo mechanizmas, kurį sukūrė ES valstybės narės, iš tiesų yra vienas iš pažangiausių pasaulyje. Ir jis uh, netgi padidina valstybių narių atsakomybę. Jeigu, pavyzdžiui, valstybė narė uh, patvirtina licenciją, tai reiškia, valstybė narė prisima atsakomybę kad bus vykdoma ginklų eksporto kontrolė, kad bus uh, tikrinamos visos aplinkybės. Ir e, visa tai atsispindės metinėse ataskaitose, kurios keliamos Europos Sąjunga. Dabar kalbant e, apie pačių ginklų gamintojų kontrolę. Jūs, e, jeigu teisingai supratau, kalbate apie ekspost kontrolę. Iš tikrųjų yra e, mm, ši sistema e, jau taikoma 27 valstybėse narėse, e, kalbant pavyzdžiui apie to ginklo registravimą ir kitus. Ir bendrijos prekybos direktyvoje taip pat atsispindi tokia kontrolė. E, ir ši, tokios kontrolės taisyklės yra nustatytos ES e, lygių, tiek kalbant apie vidaus prekybą, tiek apie išorės prekybą. Ir e, šitos kontrolės ir sertifikavimo priemonės taikomos yra toms, tiems ginklų gamintojams, tačiau vis dėlto atsakomybę už tokią kontrolę prisima valstybės narės. Taigi toliau dar kiti klausimai. kuriuos uždavė panas Romeva. Dėl įgyvendinimo problemų ir dėl e, trūkstamos teisinės analizės. O tai yra e, vis dėlto vykdoma nacionaliniu lygiu, tokia analizė. Valstybės narės sutarė dėl to, kas yra nustatyta bendroje pozicijoje, bet nedaugiau. Taip pat jos e, sutarė sukurti tam tikras vartotojų gairias, ten yra nustatyta geriausia praktika. E, tačiau iš esmės aš sutikčiau, kad reikėtų e, tam tikros peržiūros Tai būtent kaip yra aiškinami parametrai, kriterijai tam tikri, kaip yra e, sudaromi šitie prašymai dėl eksporto licencijų, tai kaip e, suteikiami leidimai eksportui. Taigi būtent, kad tai būtų informacija, kuri padėtų valstybės narėms pasimokyti iš praeities patirties. Tai būtų toks vartotojo vadovas, kuriame būtų uh, nustatytos tam tikros gairės. Dabar kitas dalykas dėl mm, pežiūros laiko ir paties proceso. Jūs žinote, kad šitas pežiūros, e, kad pežiūrima ta taikymo sritis turėtų būti siaura. Vadinasi, būtų negerai. Iš esmės apri, apriboti mūsų uh, Mm. bendros pozicijos įvertinimo rezultatus iki tam tikrų kriterijų dar prieš vertinant tą bendrąją poziciją. Galbūt e, iš esmės e, dar per anksti pradėti e, dabar nagrinėti šitą bendrąją poziciją ir, ir teikti, kad reikia viską iš naujo dabar persvarstyti ir pakeisti visas šią nagrinėjimas yra, žinoma, apribotas laiko atžvilgio. 98 tai metais bendroji pozicija buvo priimta, to, toliau įsigaliojo, tai yra, il, tai vėliau turi būti peržiūrima, tai yra ilgas procesas ir šita peržiūra e, nėra vienkartinė, tai yra e, nuolatinis procesas, galbūt mums reikės e, e, peržiūrėti viską, ką mes esame jau sukaupę arba kokią informaciją turime. Ir mums reikės tam tikro laiko, pavyzdžiui, 2012 metais mes atliksime tarsi inventorizaciją šio e, bendros pozicijos. Tai yra 2012 metų paskutiniais mėnesiais mes pradėsime tokią peržiūrą ir tada užduosime konkrečius klausimus valstybėms narėms, peržvelgsime, ką jos pasiekia, Ir galbūt e, e, vystėme diskusiją dėl to, kas pasiekta, galbūt e, rengsime tam tikrus sprendimus, kurie galėtų pagerinti dabartinę situaciją. Ir jeigu valstybės narius pasakys, kad rezultatų tikrai patenkinami, tai, tai tik tai paprasčiau. Taigi, vadinasi, valstybės narės turi nuspręsti dėl to, koks bus galutinis rezultatas ir kokias priemonės jos turėtų taikyti. Ir ar užtenka šitos bendrosios pozicijos, kad ji padėtų kovoti su dabartiniais iššūkiais. Dabar dėl ES delegacijų tose valstybėse, kurios yra juodosiuose sąraše, sąrašuose. Iš tiesų nėra kodifikuota tokių sąrašų, E, galbūt valstybė narė pasiūlytų, kad reiktų perstatyti tokius sąrašus. Taigi, e, galbūt reikėtų persvarstyti e, leidimus eksportui į tam tikras valstybės, kurios kelia abejonių. Tačiau tai nesukeliamos pareigos atlikti ateitesnę um, bendros pozicijos peržiūrą. Mes bendroje pozicijoje turime stabdžių ir atsvarų sistemą sukūrę, uh, kuri padeda valstybėms narėms įvertinti savo abejonės bei apsvarstyti jas vieną su kitomis, kad būtų užtikrinta, kad kriterijų yra griežtai laikomasi ir kad visos valstybės narės gali įvairiais būdais gauti atitinkamą informaciją. Tai iš esmės nėra kodifikuota praktika jau dar tokia, kaip galima vykdyti šį procesą, tai yra kiekvieno atskiro atveju sprendžiama. Tačiau bet kokiu atveju valstybės E, narės e, galėtų ir pasiūlyti, e, sukurti atitinkamą struktūrą ir kodifikuoti atitinkamą praktiką. Taigi, turiu Jūs nutraukti, nes mes jau dešimt minučių ilgiau kalbame. Taigi, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų paaiškinimus. Taip pat norėčiau padėkoti kolegams už susidomėjimą. Ir aš manau, kad šį dialogą tęsime ir ateityje. Taigi linkiu Jums sėkmės tolesime darbe. Gero vakaro.